Ladies and gentlemen, guten Morgen, herzlich willkommen. Labas rytas, sveikinu visus susirinkus į mūsų kitą posėdį. Turime darbo tvarkėje gana skirtingas temas, tačiau tikrai įdomias. Pradėkime nuo 10, 11, 12, 13, kurias turėsime aptarti kartu. Ir kalbėsime apie Europos E, atominės energijos bendrijos klausimus. E, Pone Brezina yra mūsų pranešėja. E, turėjo tikrai labai daug darbų nuveikti ir turime aptarti dabar tas įvairias skirtingas temas. Ir jei kolegos sutinka, ponas Brezina pradės nuo savo pristatymo. Dear Mr. Chairman, uh, colleagues, Gerbiamas pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai, man šiandieną tenka garbė pristatyti teisėkuros paketą skirtą Europos bendrai programą skirtą 2012-2013 metams. Būtent jame kalbama apie Europos atominės energijos bendryje. Šį paketą sudaro programos tiesioginiams veiksmams susijusiems su tyrimų centrais, taip pat e, paketas apima dalyvavimo taisyklės Europos sutartis ir nu, bendroji programa numato mūsų veiksmus penkiems metams. Dabartinė galiojanti strategija baig, netrukus baigsis, dėl to turime parengti naują programą, kuri numatytų mūsų veiksmus atominės energetikos srityje, atsižvelgiant į dabartinę finansinę perspektyvą nuo 2007 iki 2013 metų. Ir taip pat reikia atsižvelgti į 7-ąją ES pagrindų programą. Kai kurios valstybės ES nusprendė uždaryti atominės elektrinės. Tom šalims aš noriu pasakyti, kad e, ši strategija kalba tik tai apie ne apie atominės energijos naudojimą, bet apie mokslinius tyrimus. Fukushimos nelaimė mus paragino labiau pasidomėti šią sritimį, parodė, kad reikia daugiau žinių, reikia kalbėti uh, apie brandoninius e, tyrimus ir visus su juo, jais susijusius sektorius. Pavyzdžiui, brandolinių tyrimų praktinių taikymų bei brandolinės, e, brandolinės energijos naudojimo būdų skir, skirimą įvairiai terapijai. Todėl aš raginu visus prisijungti prie ES brandolinės energijos plėtojimo, tam, kad ji padidintų mūsų konkurencingumą tiek mokslinė, tiek pramoninėje srityje. Ir noriu pabrėžti, kad visos temos, kurias mes kalbėsime, apie kurias kalbėsime ir kurias svarstysime šiame teisėkuros pakete, yra susijusios su moksliniais tyrimais ir plėtra, bet ne su atominės energetikos eksploatavimu. Ir aš tikiu, kad net ir tie, kurie iš esmės prieštarauja brandoliniai energetikai, neatmes šių mūsų svarstomų pasiūlymų ES lygių. ES bendroji programa labai aiškiai yra susijęta su kitais svarbiais bendrijos veiksmais, pavyzdžiui, Europa 2020 strategija ir Europos energetikos strategija. Aš nekantri laukiu mūsų bendro darbo su visais kolegomis, su šešėliniais pranešėjais, esu atviras kompromisams ir pasiūlymams, kurie patobulintų dabartinę ES teisę ir didintų nacionalinius įsipareigojimus. Ačiū. Dėkoju. Ir taip pat ir už tai, kad jūs pažymėjote, nurodėte mums, kokia yra šio projekto tema ir kokios yra mūsų užduotis. Ir būtent į tas užduotis turime sustelkti. Pone Madurel norėtų pasisakyti. Pirmiausia, jai suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau uh, atsiprašyti už šešėlinę pranešėją, ponę Herco, kuri man padavė uh, raštu parašytą savo poziciją ir aš ją perskaitysiu. Pone Hercog e, geriau kalba angliškai negu aš, todėl turiu skaityti. Taigi, Euratom e, nuostatos baigs galioti 2011 metų pabaigoje, kadangi Euratom sutartėje yra numatytos tik penkerių metų programos. Todėl mes sveikiname komisijos pasiūlymą pateiktą kovo 7 dieną, kuriame kalbam apie naują tarybos pasiūlymą dėl Euratom programos 2012-2013 metams taikymą. Taip pat suteikiamos papildomos uh, idėjos dėl tiesioginių ir netiesioginių investicijų į mokslinius tyrimus brandolinių uh, E, tyrimų srityje pagal Euratom sutarties 7 straipsnį. Mes e, sutinkame su Euratom pagrindų programos e, tretiems septintiems metams nuostatomis ir ten yra sakoma, kad mokslo tyrimų srityje turi būti sukurta technologija, kuri tenkintų e, tvarios ir konkurentingos e, ekonomikos tikslus. Taip pat būtų galvojama apie energijos saugumą, resursų efe, naudojimo efektyvumą, e, brandolinių sulėjimo principus, taip pat brandolinių technologinių naudojimą mokslo ir medicinos rytyje. Kalbama apie brandolinę saugą, įvairių saugiklių sukūrimą, apie nelegalę priekybą E, ir e, kitokius su Euratom programas susijus dalykus. Europo programa, Europos, Euratom programos pagal 2012-2013 metų planą pasiūlyta komisijos yra susijusios su asignacijomis e, moksliniams tyrimams brandolinėje srityje. Ir tai yra suderinta su patirtimi sukaupta 2007-2013 metų programoje. Mes turime susitarti dėl e, numatytų skaičių ir išsiaiškinti, ar įtre komitetui atrodo racionalu priimti pirmą A planą, ar mes sutinkame e, su kitų e, siūlomais biudžeto skaičiais. pagal komisijos pasiūlymą maksimali suma e, šiai programai būtų 2,5 milijardo įsipareigojimais. E, ta suma turėtų būti paskirsta taip, tam, kad konkreti programa galėtų būti įgyvendinta per netiesioginius veiksmus e, brandolių sulėjimo energetiniams moksliniams tyrimams, skaitant ITER, būtų 2,2 milijardai skirti. Brandolių sulėjimo ir radiacinės apsaugos programams 118 milijonų ir kad konkreti programa galėtų būti įgyvendinta tiesioginiais veiksmais, e, kurie būtų atliekami mokslinio tyrimų centrų e, atominėse skyriuose, būtų skiriama 233 milijonai. Atitinkami skaičiai yra suderinti pagal mokslinio tyrimų programą e, su mokslinio tyrimų programa septintąją E, taip pat yra numatyta padidinti e, sumas pagal pirmą A programą, kuri yra numatyta pagal daugiametę finansų programą dabar. 2012 metų suma turėtų būti padidinta 650 milijonų, taigi 100 2013 metų tai suma E, būtų gerokai didesnė. Pagal komisijos pasiūlymą e, pagrįsta daugiametė finansų perspektyva, e, pirmo A kategorinės skiriaus padidinimas 2013 metais bus visiškai atsvertas du tūkstančiai vienuoliktų metų E, tam tikrose kategorijose sutaupytais pinigais. Pagal pranešėjo nuomonę negalime leisti, kad komisija ir taryba e, skirtų ITER dar daugiau. Septintosios pagrindų programos pinigų reikia ieškoti kitokių biudžetinių sprendimų. Ačiū. Kolega Rybiš. Kolega Rybiš. Dėkoju. Manau, kad labai svarbu užduoti savo klausimą, kaipgi toliau elgsimės, kaip elgsimės ateityje. Mes žinome, kokia yra brandolinė energetikos situacija šiuo metu, atsižvelgiant ir į e, Fukushimos e, brandolinės jėgainės avariją, kuri yra nuolat aptarinėjama šiuo metu. Todėl e, reikėtų galvoti, kaip pasiekti aukštesnius saugumo standartus, kaip bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra kad e, nustatytos taisyklės galiotų visoje Europoje ir jos būtų, e, kiek įmanoma, jomis būtų galima siekti kiek įmanoma aukštesnių saugumo standartų. O kalbant apie brandolių sulėjimą, yra tikrai svarbu toliau tęsti mokslinių tyrimų programą, atitinkamai e, numatyti ir finansavimą tam reikalingas lėšas, kurias reikėtų e, perkelti į reikalingas eilutes, kad visada turėtume e, pinigų, kuriuos galėtume naudoti būtent tiems tyrimams. Dėkoju, kolega Vasnovsti. Ja nechci opakovat e, to. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu kartoti to, kas jau buvo čia pasakyta mano kolegų. Dėl kai kurių punktų sutinku su ponu Brezina pranešėju. Aš taip pat manau, kad yra labai svarbu toliau tęsti mokslinius tyrimus brandolinės energetikos srityje ir tęsti finansavimą. Aš manau, kad reikia E, turėti omenyje, kad tie, tos finansinės lėšos investuojamos labai prasmingai, kadangi jos plečia mūsų žinias ir ne tik tai susijusia su brandulinė energetika, bet ir, pažiūrėjau, su medicina, su e, materialinius e, e, e, ver, vertybių kūrimo žmonės. Daugelis žmonių domisi brandulinės energetikos klausimais ir dėl to finansavimas čia tikrai yra labai prasmingas ir teisingai padary, daromos investicijos e, padės mums plėsti savo žinias ir padės mums daugelį žmogaus veiklos ryčių. Dėl to aš manau, kad yra tikrai puiku ir labai svarbu. Visų tų programų pagalba prisidėti ir prie e, mokymo veiksmų. E, po tų Fukushimos problemų ir kilusios isterijos, kuri yra suprantama, kadangi katastrofa tikrai didžiulė, e, tačiau kai kurie sprendimai buvo padaryti būtent dėl tos avarijos įtakos, dėl tam tikrų emocinių dalykų. Dėl to aš manau, kad uh, Labai svarbu toliau plėtoti mokslinius tyrimus ir dėl to labai svarbu juos toliau finansuoti. Įvykus Fukushimos katastrofai mes turime iš naujo įvertinti savo turimą patirtį ir sus, numatyti, kokie iššūkiai dabar mums yra kilę iš naujo, kokiais mes turime susidoroti. Ir Žinome, kad kai kurios valstybės e, yra nusprendusios atsisakyti atominės energetikos, tačiau kitos šito neketina daryti. Ir e, aš manau, kad būtina plėtoti mokslinius tyrimus, kad aiškiai žinotume, kokie argumentai mums, e, mums turėtų versti atsisakyti atominės energetikos, o galbūt šito daryti iš tiesų neverta. Taigi yra tikrai labai svarbu uh, kad e, finansinės lėšos būtų garantuotos e, ir toliau būtų teikiamos šiems, e, šioms rytims ir ateityje. Tuo labiau, kad ta veikla, mokslinė veikla yra grindžiama ir tarptautiniu bendradarbiavimu. Mūsų mokslininkai vieni su savo užduotimis nesusidoros, dėl to būtina užtikrinti informacijos mainus tarp skirtingų mokslinių centrų visame pasaulyje. Bendras finansavimas yra tikrai geras, kadangi koordinavimo darbais mes išvengėme darbo dubliavimosi ir siekėme vieno bendro tikslo. Mūsų užsibriežti tikslai yra tikrai protingi ir aš kaip šešėlinė pranešėja esu pasiryžusi padėti mūsų um, e, kolegoms e, aiškinti šios dalykus, kadangi manau, kad tai yra tikrai labai svarbus klausimas ir būtina toliau finansuoti šią sritį mes kol kas galbūt negalime tinkamai vertinti, kokios reikšmės turės tos, tie veiksmai ateityje, tačiau tai yra tikrai labai svarbu. Kolega Udy. Merci, <clears throat> Dėkui, pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją, parengus ir sutvarkius tokį svarbų dosiją. Išsakysiu keletą pastabų. Pirmiausia, 2010 metais matėme, kad buvo įvertinta ši pagrindų programa, tai yra Europos komisijos prievalė ir ji tai padarė. E, ši e, įvertinimas atskleidė mūsų tai, ką mes pasimokėme ir aš dabar norėčiau pateikti keletą klausimų komisijai. Kai jūs atlikote šį vertinimą, e, galvodami apie septintąją pagrindų programą ir atsižvelgdami Euratom, jūs pasitelkėte nepriklausomų ekspertų grupę. Aš nemanau, kad bendruosius mokslinio tyrimų centrus galima traktuoti kaip nepriklausomus ekspertus, o jiegi iš tikrųjų tas, tą vertinimą atliko. Antras klausimas komisijai yra susijęs su pasiūlymu, kuris buvo sukurtas dar prieš Japonijos tragediją. Man kyla klausimas dabar, ar Japonijos tragedijos patirtis neturėtų priversti Europos parlamento e, priversti perduoti tam tikrų signalų Europos komisijai būtent dėl atominių programų. Dėl ITER. Trečiasis klausimas. Aš e, kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus. Labai svarbu, kad mūsų nuomonė būtų pagrįsta mokslininkų, mokslinių tyrimų poreikiais. Europos komisijos parengtame dokumente kalbame apie e, sąrangą, apie konstrukciją. Aš manau, kad reikėtų suprasti, kad infrastruktūra ir konstrukcija reikalauja, statyba reikalauja labai daug lėšų. Tačiau iš tiesų šios programos mokslinis darbas turi būti nepriekaištingas, kad e, mes uh, užtikrintume pakankamai lėšų ir finansavimo būtent mokslinio tyrimų programai, nes nuo jos viskas priklauso. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu mes e, nesugebėsime uh, E, rasti reikiamą finansavimo, tai kaži, ar gausime rezultatų, kurie būtų palankus politikams. Paskutinis pastebėjimas. Aš manau, kad Japonijos tragedija mus privertė šiek tiek susimastyti. Ir aš dabar kreipiuosi į Europos komisiją, kuri dabar e, būtent e, apie tą temą galvoja. Ar nereiktų sukurti specialių mokslinio tyrimų programų, pavyzdžiui, dėl tam tikrų brandolinių elektrinių uždarimo, uh, Turiu galvoje tas elektrinės, kurios veikia mm, brandolių susiliejimo pagrindu. Paaiškinsiu, ką turiu galvoje. Mes e, žinome, kad e, yra kalbama dabar apie skirtingų elektrinių uždarimą ir išmontavimą. Europoje yra geriausi pasaulyje inžinieriai, geriausios technologijos susijusios su elektriniu išmontavimu. Reikėtų iš anksto suprasti, kokie bus mūsų piliečio energetinio saugumo e, pagrindai ateityje kokiomis elektrinėmis mes naudosimės ateityje ir ar mes galėsime pritaikyti griežčiausius pasaulyje elektrinių išmontavimo standartus. Ir ar ateityje mes sugebėsime sukurti tokius saugumo standartus, kurie bus suderinti e, su žmogaus genetikos tyrimais ir atominės energetikos tyriais ateityje. Mes, kai kalbame apie elektrinių disman, e, išmontavimą, e, mes turim suvokti, kad čia ne tas pats kaip dviračio išardimas ar automobilio variklio išardimas turėtume pasi, kreiptis į mūsų inžinerijos mokyklas, į mokslininkų mokyklas. Po Černobilio energijos e, elektrinės e, katastrofos vis mažiau yra e, branulės inžinerijos specialistų rengiama. Dar yra daug valstybių narių, kuriuose tokių žmonių trūksta. E, mes supraskime, kad brandolinio elektrinių išmontavimas e, darbo jėgos požiūrių, brandolinės inžinerijos požiūrių yra pasaulinė rinka. Ne tik Vokietijoje ir Bulgarijoje reikės išardyti tas elektrinės. Prancūzijoje vyks tas pats ir kitose pasaulio šalise tas pats vyks. Dar viena idėja. Kai e, ITER yra skiriama daug pinigų, aš visuomet pradedu abejoti, ar iš tikrųjų čia mes gauname tiek naudos, kiek reikėtų. Aš manau, kad reikėtų pasitelkti išorinius ekspertus ir pasidėrėti dėl finansų. Ir paskutinis dalykas, to baigsiu. Mes rengiame tik tai nuomonę. Aš esu vienas iš tų parlamentarų, kuris apgailę stauja, kad Euratom sutartis nėra e, parlamentarų svarstymo klausimas. Pana Žadu. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Man visuomet labai malonu pasisakyti po kolegos Audy kadangi mes ne visuomet e, laikomės tos pačios perspektyvos, ne vienodai vertiname Europos atominės energetikos ateitį Prancūzijoje, Ar ir kitose pasaulio dalise mes e, žinome, kad e, galbūt bus kuriamos naujos didelės e, brandolinės elektrinės, o aš iš savo pusės manau, kad brandolinės elektrinės bus labai greitai pradėtos iš naujo statyti, gal po kelių mėnesių ar po kelių metų, ir tai bus daroma Europos teritorijoje. Bet yra dalykų, kuriuos, dėl kurių aš sutariu su ponodi. Pirmiausia, dėl išmontavimo. E, Taip, reikia labai griežtai ir aiškiai formuoti, kelti šį klausimą. Ir e, specialistų mokymo programos turi būti rengiamos tuo tikslu. Šiandien mes žinome, kad visose ES šalise trūksta brandolinės energetikos inžinierių. Daugiausia tokių inžinierių, kurie e, stebi, žinotų, kaip veikia brandolinės elektrinės nuo pradžios iki galo. Mes žinome, kad dabar yra daug. E, brandolinių elektrinių, kurios ne, yra nepakankamai gerai eksploatuojamos, nepakankamai dėmesio yra skiriama e, tiems jautriems e, reikalams, kurie yra susiję su tokio elektrinio eksploatavimu. Todėl reikėtų ieškoti, e, kur rasti brandulinės energetikos inžinierių. Mes, aišku, iš savo pusės turime stengtis, kad e, turimi žmonės neišvažiuotų ir kad sumažėtų e, E, rizika, kad trūks e, žmonių toje srityje. Dar vienas dalykas. Aš žinau, kad yra žmonių sakančių, kad reikia e, atsižvelgti būtinai į Fukushimos sukurtą jausmą pasaulyje. Bet mesgi turime daug ES projektų, kuriuos mes finansuojame ir mes dabar kalbame apie 213 metus, kalbame apie vėlesnį laikotarpį ir finansavimas yra suteiktas gana aiškus ir tvirtas. Po Fukushimos atsirado neiškių dalykų, pradedama uh, sakyti, kad turi būti atidedamas finansavimas ir pradedama bejoti dėl tų sumų, kurios yra skiriamos. Energetikos rytyje uh, e, aš negaliu E, pritarti jums dėl to, ką sakėte apie finansavimą moksliniams tyrimams. E, negaliu patikėti tuo, kad parlamentas e, patvirtina biudžetą, pagal kurį 4,5 karto daugiau lėšų yra skiriama brandulinė energetikai negu atsinaujinančiai energijai. O mesgi iš tiesų sakome, kad atsinaujinanti energija turi būti pagrindinis šaltinis ateityje mūsų žemynė. Taigi, kai kalbam apie biudžetą moksliniams tyrimams, taip, aš jam galiu pritarti. Taip, turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų elektrinių uždarimui. Taip pat daugiau turi būti skiriama lėšų medicininiams tyrimams, pavyzdžiui, brandulinės srityje. Bet e, kai kalbame apie e, branduolinės energetikos ateitį, aš manau, kad pats laikas būtų pagalvoti ir išsiaiškinti tam tikrus neiškumus, kad mes geriau galėtume e, išsiaiškinti, ar parlamentas ir toliau e, prisidės prie tokių projektų augimo, ar reikia jų nutraukti tokius planus ateičiai. Äh, Galbūt pasinaudosiu šio pasisakymu, kad uh, sekretariatui dėmesį atkreipčiau į vieną dalyką. Jūs kalbėjote, kad reikia pasimokyti iš Fukushimos avarijos. E, dėl to gali būti labai skirtingų nuomonių, tačiau vienas dalykas dar nebuvo paminėtas, dar niekuomet nebuvo pabrėžta, kasgi konkrečiai vyko Fukushimoje. Galbūt e, būtų gera proga surasti kažkokį kompetitingą žmogų, kuris galėtų e, mums aiškiai paaiškinti, kasgi ten tiksliai įvyko. Aišku, sunku rasti tokį žmogų, tačiau būtent to aš paprašyčiau sekretoriato. Tiesiogiai tai su tema nėra susiję, tačiau aš manau, kad tai būtų tikrai labai įdomu. Ponas Henin. Ačiū, ponė pirmininkė. Prancūzijoje sakoma, kad e, bet komis aplinkybėmis e, reikia stengtis išsiaiškinti priežastis. Fukushimos katastrofa dar kartą parodys, parodė, kad e, visi energijos gamybos industriniai procesai yra susiję su rizika. Ir šiuo atveju ta rizika buvo labai didelė. Kai mes kalbame apie Fukushimą, pirmiausia, turim suprasti, kad mums reikia antro informacijos šaltinio, kad galėtume objektyviai išanalizuoti situaciją. Kitas dalykas. Mes e, turim suvokti, kad kai elektrinė yra privati, ji nuolat e, stengiasi e, mažinti kaštus ir didinti pelną. Todėl e, sprendimą rasti čia gali būti labai sunku ir dėl to atsiranda nemažai sunkumų e, E, visuomeniai e, avarijos, pavyzdžiui, atveju. Mes, e, galvodami apie finansavimą moksliniams tyrimams šis rėti, pirmiausia, turime galvoti apie tai, kaip galime garantuoti atlyginimus darbuotojams, atlyginimus piliečiams, bet taip pat reikia pagalvoti, kaip kiti piliečiai gali turėti garantuotą energijos tiekimą. Apie tai šiandien privalome nepamiršti. Mes ir toliau kalbame apie energijos e, šaltinių statymą ateičiai. Tai Sakome, kad energija turi būti ilgalaikė, tvari, subalansuota, nebūtinai atominė, bet e, mes nebūtinai pagalvojame apie energijos užtikrinimo garantavimą. E, specialistų rengimas, visi inžinieriai ir technikai, kurie dirbs išmontavimo ar kitose energetikos procesuose, yra neišvengiamai reikalingas. Ir mes, Europos parlamentas, turėtume išsakyti visą eilę pastabų. Kol kas brandolinėse elektrinėse yra nepakankamai e, gerai organizuojamas eksploatavimas, nes trūksta specialistų. Yra samdomi laikinieji e, specialistai, laikinieji agentai, jiems mokamas mažesnis atlyginimas ir reikalavime, kad jie atliktų darbą kuo greičiau. Fukushimos atveju taip gal nebuvo, bet mes negalime taikyti su tokiais dalykas, kad tai egzistuoja Europoje. ES piliečiai negali E, būti, e, negali aukoti savo saugumo už 20 e, centų, sakykime, kurių, kurie yra sutaupami samdant nepakankamai gerus specialistus. Kai kalbam apie atominę elektrinį, atominės elektrinės, nepamirškim, kad Vokietija pasidavė minios spaudimui, uh, Bet e, ta pati Vokietija pirks elektrą iš Prancūzijos. Italija tą patį daro ir Italija pirks iš Prancūzijos. Todėl aš dabar siūlau, kad Čekijos Respublika ir Prancūzija padvigubintų energetikos kainas tiems, kurie nusprendžia e, pasiduoti visuomenės spaudimui. Ir tada pažiūrėsim, kaip kas atsitiks, kai reikės mokėti dvigubą kainą, kas atsitiks su Vokietijos rinka. Paklausa yra, o pasiūlos ne. Aš manau, kad mes turim rimtai vertinti situaciją ir blaiviai atsižvelgti į tai, kas vyksta. Mūsų piliečiai turi teisę, teisę į saugumą, teisę į sveikatą, teisę išsaugoti e, savo asmeninį integralumą. Bet taip pat piliečiai turi prievalę dalyvauti visuomenės e, įtvirtinime, organizavime ir kiekvienam žmogui čia tenka tam tikras vaidmuo. Mes esame atsakingi už tai, kad padėtume renkti specialistus, apie ką aš kalbėjau. Baikime mes e, pamiršti tai, kas iš tiesų svarbu. Mes toliau finansuosime tuos dujotiekius ir naftotiekius, kurie kerta Europą ir mes toliau finansuosime tuos didžiulius dujos ir naftos magnatus iš ES e, pinigų ir pamiršime žmonės, kurie galėtų dirbti atominėse elektrinėse, kuris gali pagaminti labai daug elektros. Būkime protingi, būsime aukšto, būkime aukšto lygio politikai. Mes pagalvokim, kokie yra poreikiai mūsų piliečiams, mūsų pramonė ir panašiai. Bet nepamirškime, kokie yra ir prievalė. Mes turim užtikrinti saugumą ir tam tikrų specialistų rengimą. Dėkuoju, ponui Henė. Norėčiau padaryti trumpą papildymą kolegai Henin, ponas Brazina paprieštaravo, kai jūs pasakėte, kad vokiečiai ir italai turėtų pirkti energiją iš prancūzų. Jis pasakė, kad dar gali ir čekai siūlyti savo energiją. Kolega Remek. Děkuji, pane předsedo. Je to pravda, z České republiky už jsou teď signály o tom. Ačiū, pane pirmininkė. Iš tiesų, mes jau girdėjome iš Čekijos Respublikos, kad kai kurios bendrovės rengiasi reakcijai, e, kokią išauks Vokietijos sprendimas e, atsisakyti atominės energetikos ir energijos poreikis išauks apie 20 procentų. E, tačiau ne apie tai aš noriu kalbėti. Aš matau, kad jau svarbiausi dalykai buvo pasakyti. Ir kaip šešėlinis pranešėjas labai džiaugiuosi geru bendradarbiavimu su ponu Brezina, kuris tikrai labai kvalifikuotas specialistas šioje srityje. Ir be jokios abejonės jis e, užtikrins gerą dėrybų kokybę. Tačiau norėčiau pabrėžti vieną aspektą. Mes e, kalbame apie e, mokymą, švietimą, kvalifikacijos kelimą labai jautrioje srityje. Ir aš e, galvoju, pažiūrėjau, apie tam tikrus pavyzdžius iš praeities. E, prisiminkite, kaip. E, pagalvokite, kolegos, kuomet lėktuvas skrenda pilnas keleivių ir vienas variklis nustoja veikti, tuomet E, lėktuvo komanda stengiasi nuleisti lėktuvą, nutupdyti lėktuvą avariniu būdu, kiek įmanoma saugiau. Ir kyla klausimas, kodėl ne tokia kritinėje situacijoje neima veikti trečiasis variklis. Uh, tai, kas įvyksta skrydžio metu, e, galbūt šito išsiaiškinti visiškai negalima, tų, tų e, e, avarijos priežasčių negalima išsiaiškinti ir keleiviai vargu ar ką nors pakeis, imdami prieštarauti, protestuoti dėl to, kas įvyko. Tačiau po Fukushimos avarijos situaciją iš tiesų galima įvertinti, galima išsiaiškinti techninės avarijos priežastis. dėl vadinamosios žaliosios politikos praeitįje šioje srityje imta, e, atsirado daug abejonių dėl brandolinės energijos saugumo. Ir imta ieškoti tos energetikos alternatyvų, kadangi mes matome, kas įvyksta liūdniausių atveju ir kolegos turi yra teisūs, sakydami, kad e, brandolinė energetika yra susijusi su tam tikra rizika. Dėl to mums reikia siūsti teigiamus signalus, parodančius, kad e, mokslininkų rengimas šioje srityje yra labai svarbus dalykas, kad mokslininkai visuomet ras darbo šioje srityje. Ir politikai, ir piliečiai yra, kaip sakoma, tokių kvalifikuotų žmonių rankose nes būtent tie žmonės gali išspręsti visas techninės problemas ir pasiūlyti, e, kaip išspręsti vienas ar kitas problemas, kaip pavyzdžiui lėktuvo skrydžio atveju. You, uh... Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pakomentuoti jūsų pasisakymą prieš keletą minučių, kur buvo kalbama apie įvykių eigą Fukushimoje, apie tai, kas ten iš tikrųjų įvyko. Praėjusią savaitę debato metu aš pacitavau Jungtinės karalystės e, brandolinės saugos inspekcijos ataskaitą ir daktaro Vaitmano šios inspekcijos vadovo, tai buvo ataskaita. Ir jie atliko tyrimą taip pat kartu su Tatena dėl to, kas vyko Fukushimoje. Ir mes galėtume pakviesti jį mums pristatyti tyrimo rezultatus. Be to, dar vieną dalyką noriu pastebėti. Dėl saugumo ir dėl to, kiek yra apskritai saugi brandolinė energetika. Kai kurie mano, kad brandolinė energetika yra pavojingesnė negu kitos energijos rūšis. Bet statistika rodo kitaip. Statistika teigia, kad nelaimių atveju, a, nelaimių skaičius ir žu, žuvusių darbuotojų skaičius yra daug didesnis kalnakasyboje, ir kitose sritise, kur yra gaminama elektros energija, lyginant su brandolinė energetika. Ir aš suprantu, kad daugam čia kyla įvairiausių stiprių emocijų, emocinių reakcijų, kai kalbame apie brandolinę energetiką, bet neleiskime tam jausmui užgošti faktų dėl to, kiek yra saugi brandolinė energetika. Ir trečia, dėl to, kas atsitiks Vokietijoje, kai jie baigs gaminti brandolinę energetiką ir tos brandolinės šviesos užges. Aš bent jau tai manau, kad taip ir bus, bet tai turėtų atsitikti per dešimt metų maždaug. Bet mes manome, kad per dešimt metų bus pastatyta Junktinėje karalystėje keli nauji brandoliniai reaktoriai ir mes galėtume tada Vokietijai padėti. Ir galėtume per tą, nors esame sala, bet galėtume teikti elektrą tiek Vokietijai, tiek vidurio Europai. Būtume dėl to visai laimingi. Ačiū, pirmininkė. Tai buvo dar trečias pasiūlymas, juos apibendrinsim ir tuomet nuspręsim, ką konkrečiai darom. Kolega Riubiai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, norėčiau sureaguoti į tai, kad yra, dėl to, kad yra galimybė pas, e, išsiaiškinti, kaip, kokios yra e, Fukushimos avarijos aplinkybės. Strasbūro sesinės, plenarnės sesijos metu mes jau turėjome galimybę su specialistais apie tai pakalbėti, sustikti su jais. Tai buvo Joint Research Center atstovai ir aš manau, kad mes juos galėtume taip pat pakviesti ir e, taip pat pasvarstyti, kokie ekon, kokiu ekonominių padarinių turėjo ši avarija. Ir do, dokumentai, kurie buvo mums pateikti, e, juos būtų galima komitetų pirmininkams perduoti ir galbūt mūsų komitetas galėtų susipažinti su tais dokumentais, mūsų komiteto nariai. Pirmininkas, ačiū šį pasiūlymą, manau, jį mes galėsime atsižvelgti ir dėl kitų pasiūlymų mes nuspręsime, ką konkrečiai kviesime. Ponas Vasnovski, atsiprašau, ponė pirmininkė, kad antrą kartą prašau bro, žodžio, tačiau esu vienas iš tų, kurie pasisako už tokį pasiūlymą. Aš tikrai pasisakau už tai, kad mes surenktume tokią e, prezentaciją, tokį informacinį renginį. Mums reikia e, sus, sustikti su žmonėmis, kurie vietoje matė visus procesus ir tiksliai žino, kas ten įvyko mm, Norėčiau taip pat pridurti, kad Galbūt sekretariatas turėtų pasvarstyti tokį dalyką. Europa į Japoniją išsiuntė e, komandą, kuri susidėjo iš krizės, e, krizės situacijas išmančių specialistų ir taip pat ekspertų, kurie e, dirba būtent brandolinės energetikos rytyje ir analizuoja tos e, brandolinės energijos, e, e, brandolinių avarijų padarinius. Ir jie dirbo ten vietoje ir susipažino tą situaciją. Ir būtent tie žmonės galėtų tiksliai išaiškinti, kasgi ten įvyko, jie ten buvo 2, 3, 4 savaitės po katastrofos ir galbūt reikėtų pasvarstyti, ar nevertėtų pakviesti šių žmonių į tokį renginį. Iš principo aš pasisakau už e, mini klausimą šiuo klausimu. Kolegė Nibler. Ačiū, pirmininkė. Nenorėjau kalbėti šią temą, bet e, norėjau padėkoti kolegoms iš kitų valstybių narių, kurie pasiūlė uh, mus aprūpinti energiją, jeigu Vokietijai pritrūkstos energijos. Uh, E, pirmiausia, aišku, mes vokiečiai galime pasakyti, kad pirmiausia reikia pasižiūrėti, ar iš tiesų taip įvyks, e, kai at, e, bus uždaryta paskutinė brandolinė jėgainė, paskutinė brandolinė elektrinė bus uždaryta 2022 metais, taigi dar teks palaukti ir reikia tikėtis, kad iki to laiko bus galtinai sukurtas, ne, sukurta vieninga bendroji energetikos rinka ir neturėsime jokių problemų. Ir Vokietijos vyriausybė tikrai nėra naivi Ir tie kolegos, kurie piešia čia tokius baisius scenarius, galėtų pasiskaityti Vokietijos federalinės vyriausybės koncepciją, kurioje jie aiškiai išdėsto, kaip vis, bus atsisakyta tai, tos energetikos ir kokiomis alternatyvomis mes ją papildysime, pakeisime. Dėkoju, sako pirmininkas. Pana Sudy. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai paremsiu polio mintį. Uh, Taip, mes turim pagirti mokslinio tyrimų centrus, kurie dirba labai puikiai ir mes turėtume pateikti savo nuomonę dėl Euratom įvertinimo. Aš tą pasiūlymą remiu. Žadu. Ponas Žadau. Pour... Uh, Aš e, tik tai norėčiau šiek tiek informacijos pateikti. Aš tik patvirtinu tai, ką mano kolega sakė, e, vokiečiai nėra visiškai bepročiai. E, Aš žinau, kad kartais vokiečiai pasiduoda minios spaudimui, bet e, supraskim, kad demokratija nėra minė. Tai yra piliečiai, kurie balsuoja ir kurie vienu ar kitu metu bando padaryti spaudimą savo vyriausybei, kad būtų priimtas geras sprendimas. Aš greičiau paraginčiau visus e, ne tik išklausyti brandolinės energetikos argumentų, bet ir pažvelgti į statistiką ir pažiūrėti, kiek yra reaktorių, pavyzdžiui, Vokietijoje ir kaip jie veikia. Ir pažiūrėkite, koks yra, kokia yra keitimosi e, energija tarp Prancūzijos ir Vokietijos statistika. Ir pamatysite, kad šiandien Prancūzijos e, e, elektrinės iš tikrųjų nemaitina Vokietijos pramonės. Tokios, tai nėra teisybė. Dėl Fukushimos avarijos priežasčių įvertinimo mano kolega teisingai pasakė, E, yra rengiamas pranešimas atitinkamas ir aš manau, kad kai turėsime sukaupę reikalingą informaciją, pasidalinsime ją su jumis. E, ponas Odi pats sakė, kad tas mokslinių tyrimų e, centras nėra nepriklausomas, todėl ne, neužtenka gauti tik jo išvadų. Ačiū. Dėkoju kolegai Žadų kad jūs patvirtinote, kad vokiečiai nėra išprotėję. Tai yra tikrai svarbus konstatavimas ir pritariu jam visiškai, tačiau kaip pirmininkas pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad ne visuomet net ir vokiečiai priima teisingus ir išmintingus sprendimus. Mums reikia tiesiog palaukti, kokie e, sprendimai, kokių padarinių susilaukia ir tikimės, kad e, energetikos rinka vis dėlto plėtosis ten, kur jai reikia. Ir e, Dar norėčiau paklausti, ar kas nors iš tarybos atstovų yra šiame posėdėje. Aš žinau, kad taryboje šiuo klausimu veikė darbo grupė. Kiek aš žinau, kolega Štromaja iš komisijos taip pat yra čia atkeliavęs. Galbūt jūs galite mums papasakoti, kokia, kokia dabartinė padėtis šiuo klausimu. Danke, Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. In the council, uh, the council couldn't reach at a certain moment an agreement. Dabar bandome pasiekti susitarimą tarp 25 plus 2 valstybių narių. Yra uh, dar keletas sektorių, kur sutarimo nepavyksta pasiekti. Kalbant apie brandolių sulėjimą, čia daugiausia sutarėme. Ir šią savaitę Tam, kad pasiektume susitarimo, pirmininkaujantį valstybę buvo sukvietusi aukšto lygio darbo grupė, kurioje dalyvavo dabartinė pirmininkaujanti valstybė, pirmininkausianti valstybė ir buvo bandoma pasiekti kompromiso. Ir galiu jūs informuoti, kad susitarimas buvo pasiektas vakar ir mes tikimės, kad pirmininkaujanti valstybė jums atsiūs kompromisinį teksto variantą. Galbūt jį atsiūs jau ir šį rytą. Ir pasiekėme sustarimo, todėl, kad bendrąją programą nukreipėme labiau į saugumo klausimus susijusius su branduolinio kūro sistemomis. Taryba jums pristatys šį susitarimą ir pristatys jį taip pat ir tyrimų darbo grupiai, taip pat bus padaryta pirmadienį. Bus pristatytas pirmininkančios valstybės parengtas kompromisinis tekstas ir pirmininkaujantį valstybė tikisi, kad po to dokumentas bus perduotas koreperui 22 dieną ir po to per savaitę bus patvirtintas galutinai taryboje. Taigi trumpai žengėme žingsnį pirmin, pasiekėme kompromiso ir todėl manau, kad taryba netrukus galės priimti savo galutinį sprendimą, pasitarus, žinoma, su parlamentu. Dėkui. Nuoširdžiai dėkoju, dar kolega Žado pasisakys, po to kolega Brezina. Komisija, pour nous dire si euh, l'accord comprend E, ar komisijos e, atstovas galėtų mums pasakyti, ar yra sustarimas dėl finansavimo sumos? Ir antras dalykas, ar atsižvelgta į Fukushimos katastrofą? Ponas Ody taip pat norėtų kažko paklausti, prašau. Taip. Jeigu aš teisingai supratau, e, taryba pagreitino savo numatytus planus tvarkaraštį, ar mes galime gauti garantijas iš tarybos, kad bus atsižvelgta į parlamento nuomonę ir kokia yra e, dabar to paskubinto tvarkaraščio esmė. Jeigu taryba neatsižvelgs į parlamento nuomonę, tai ką mums tą nuomonę rinkti? Dėkuoju, ponė Štrumaja, prašau atsakyti. E, uh, Nuo pirmo klausimo pradėsiu. Žinoma, visi debatai ir diskusijos taryboje vyko ypač aktyviai po Fukushimos nelaimės. Ir pradėjome tas dėrybas taip intensyviai praėjus vos kelioms dienoms po šio tragiško įvykio. Ir diskusijų metu daugiausia dėmesio buvo skirta ne biudžetui, bet teksto turiniui. O atsakant į pono Odi klausimą, negaliu kalbėti visos tarybos vardu, bet komisijos vardu galiu pasakyti, kad mes būtume dėkingi, jeigu parlamentas parengtų nuomonę. Ir jeigu ją parengtų greitai. Ir tada taryba tikrai ją atsižvelgtų. Dėkui. Ačiū už atsakymą. Kolega Prizina, prašau. Eh, Taip, norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje iš atskirų pasisakymų, ypač ponios Madurela, taip pat ponios Hercog, išaiškėja, kad kalbant apie finansus, e, pasiūlymai yra iš tiesų labai pagristi, nes jos dirba e, ir biudžeto komitete. Visi klausimai, kuriuos minėjo kolegos, yra susiję daugiau su biudžeto komiteto mm, svarstomais klausimais, o mes labiau svarstome turinio dalykus dėl kitų kolegų minėtų dalykų. Sutinku su ponu Rubich, kuris pabrėžia, kokia svarbi yra kvalifikacijos kelimo, e, mokymo e, svarbus kvalifikacijos kilimo dalykai brandolinės e, energetikos sektoriuje. Ir taip pat būtų tikrai puiku surenkti klausimą draugės e, šiame komitete ir pakviesti ekspertus ir išsiaiškinti, kasgi tiksliai vyko Fukushimoje. Būtų puiku, jeigu galėtume e, išklausyti ekspertų iš bendrojo mokslinio tyrimų instituto kuris yra tikrai labai gera, labai kompetitinga institucija. E, šie ekspertai galėtų pateikti tikslę informaciją, statistiką apie aukas ir panašiai. Yra tikrai keista, kad būtent plenarinėje sesijoje buvo svarstomas klausimas susijęs su brandolinių jėgainių vadinamojų stresu, streso testu, testais, o ne su konkrečiais e, E, skaičiais ir statistika. Taip pat labai dėkoju kitiems kolegoms, kurie pabrėžė, jog būtina tęsti mokslinius tyrimus ir kad investicijos skirtos šiai sryčiai yra tikrai prasmingos. O kalbant apie Fukushimos avariją, norėčiau pabrėžti, kad e, mokslinių tyrimų pagrindų programa yra tikrai lanksti, numatanti įvairius, įvairius veiksmus ir Euratomo sutarčių, sutartyse numatyti veiksmai taip pat yra labai lankstus. Galima visi šie veiksmai ir visos priemonės mums tikrai padės geriau įsigilinti į um, brandolinės energetikos įvairius aspektus. Uh, Taip pat buvo kalbėta apie Vokietijos ketinimus uždaryti e, visas e, savo brandulinės jėgainės. Tai taip pat įdomus klausimas. Ir kai kurie kolegos, kurie minėjo, kad Prancūzija gali teikti energiją Vokietijai, e, nepaminėjo vienos problemos, jog Vokietijos, Vokietijos šiaurėje yra daug vėjo jėgainių, o didžioji energijos vartotojų dalis gyvena pietuose, Bavarijoje. Tad atspėkite, kurgi daugiausia ir iš, iš kur daugiausia keliauja e, elektros energija į Vokietiją. Tai yra iš Čekijos Respublikos, kurioje uh, E, ir būtent tas tiekimas labai dažnai būdavo, e, įvykdavo to tiekimo sutrikimų, įvykdavo to tiekimo blokados ir dėl to e, reikėtų paraginti Vokietiją geriau paskirstyti savo energijos srautus tarp šiaurės ir pietų kiti kolegos pabrėžė mokslininkų kvalifikacijos kelimo būtinybę. Tačiau tai nėra įmanoma be e, didesnių investicijų ir geresn, į mokslinius tyrimus ir geresnės mokslinių tyrimų kokybės. Vieno dalyko aš nesupratau, tai yra sąsajos tarp brandolinės energijos mokslinių tyrimų ir medicinos. Ne visiškai įsivaizduoju, kaip būtų galima pritaikyti naujas gydymo, naujus gydymo metodus, atliekant mokslinius tyrimus energetikos rytyje. Kiti kolegos pabrėžė moksl... E, brandolinės energijos e, sektoriaus e, saugumo klausimą. Ir aš manau, kad tos saugumo aspektus geriau reguliuoti turėtų nacionalinės institucijos. Ponas Remekas, Remeka pateikė gražų E, palyginimą su skrydžiu lėktuvu ir neturiu nieko, ko prie, čia, prie, prie to pridurti. Ir sutinku su ponu Čičesteriu, kad mes į klausimą turėtume įtraukti, pakviesti kiek manoma daugiau kompetitingų asmenų, ekspertų. Uh, Taip pat įdomus e, e, buvo pasakymas, jog Vokietija galėtų būti aprūpinta energija ne tik iš centrinės Europos šalių, bet ir iš Junktinės karalystės. Yra puiku, kad e, galėjau tikrai konstruktyviai bendradarbiauti su savo kolegomis, labai jiems esu dėkingas ir norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, su kuriais pavyko pasiekti susitarimo, kuris uh, padėtų toliau plėtoti brandulinės energetikos e, e, sritį ir būtent mokslinius tyrimus šioje srityje. Pirmininkas. Angelika Nibler dar nori kažką pasakyti. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad jūs pertraukiu, tačiau čia vėl buvo minima e, Vokietijos planų atsisakyti brandulinės energijos tema ir kolega Brėsina vėlgi kalbėjo apie Vokietijos aprūpinimą energiją jūs e, pats, e, ponė pirmininkė, paraginote komisijos e, atstovą Oettinger parengti studiją, pagal kurią būtų, kur būtų galima išsiaiškinti, kokia yra brando, energijos poreikiai, koks yra energijos pasiskirstimas šalyje. Ir aš manau, kad tikrai svarbu išsiaiškinti ir mokslininkų išvadas, e, išsiaiškinti, ką, kokios informacijos apie tai turi mokslininkai. Pirmininkas. Kalbant e, šią temą, aš manau, kad galima raginti sekretoriatą, išsiaiškinti, kokios naujos e, tendencijos taryboje šio klausimu. Taip pat galėtume paprašyti uh, išsiaiški, pateikti mums dokumentus, kuriuos, e, kurie buvo e, pateikti vakar minėtame posėdyje, nes tikrai e, būtų labai neprasminga renkti savo nuomonę, jeigu jinai nebus reikalinga tarybai. Kitas dalykas, aš turiu konstatuoti, kad mes galėtume paprašyti, pateikti mums daugiau informacijos apie Fukushimos e, avarijos e, aplinkybės ir padarinius ir išsiaiškinti, kokia dabartinė situacija, kas, e, kas yra nuveikta po tos avarijos ir panašiai. Taip pat noriu padėkoti Angelikai Nibler ir ponui Brazinai. Aš parašiau ponui Oettingeriui laišką, kadangi norėčiau, kad komisija taip pat pateiktų savo um, savo tam tikras išvadas ir tyrimų rezultatus, kad galbūt ga, būtų galima ją paraginti parengti kažką išsamesnio, pavyzdžiui, tam tikro tyrimo studijos formą. Ir čia mes, aišku, nekalbame grinai vien tik tai apie Vokietiją, tai yra visiškai absurdiška, mes e, galime kalbėti tiesiog apie uh, E, padėtį, kurioje gali atsidurti viena ar kita, bet kuri ES valstybė. Kadangi tokie dalykai, kurie pastaruoju metu vyko, e, brandulinės avarijos ir panašiai, jos turi padarinių ne vienai valstybei. Tad aš manau, kad mums reikėtų pasinaudoti progą ir iš, iš pastarųjų įvykių, nelaimingų įvykių e, pasimokyti, padaryti konkrečias išvadas. Dabar kitas darbo atvarkės punktas, tai yra balsavimas. Tačiau mes nebalsuosime mm, ir nebalsuosime ir dėl Galilėjo klausimo. Tačiau galiu informuoti, kad vyko dėrybos šiuo klausimu ir, kaip buvo pasakojama, jos vyksta tikrai ir toliau vyksta ir jos vyksta tikrai tinkama linkme. Ir norėčiau pirmiausia steigti žodį kolegai Glantė, kuris yra pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų jau įvyko neformalus trialogas gegužės 28 dieną tarybos, komisijos ir parlamento atstovai buvo susirinkę ir po to trečiojo trialogo arba iki jo mums pavyko suderinti pozicijas e, tarp tarybos ir parlamento, pavyzdžiui, duomenų apsaugos klausimas, e, kur yra daroma nuoroda į duomenų apsaugos direktyvą, taip pat e, peržiūros būtinybė taip pat buvo numatyta E, dokumente iki 2016 metų taip pat buvo e, e, finansinių indėlių ir žmogaus teisų klausimas buvo įtrauktas. Buvo ir tam tikrų diskusijų dėl Galilėjo siunčiamų signalų, E, finansavimo, ar, tai turėtų būti, ar finansavimas turėtų būti privalomas iš valstybių narių kišenės ar ne. Ir buvo laikinai nuspręsta, kad, finan, kad tai bus nemokamas dalykas. Taip pat buvo numatyta, kad jeigu PRS institucijos valstybėse narėse negali e, garantuoti pakankamo saugumo, E, šios paslaugos teikimo saugumo, tuomet yra numatyti tam tikri sankcijų mechanizmai, kuriuos nustato valstybės narės. Slaptos informacijos apsauga, ketvirtasis straipsnis buvo labai svarbus punktas. Taryba pritarė mūsų reikalavimui e, numatyti tokią apsaugą ir numatyti tam tikros saugumo e, nuostatas, taisyklės, Tokia buvo, toks buvo pastarasis trialogas ir jo metu mums pavyko aiškiai išdėstyti savo poziciją ir sutarti dėl paskutinių abejotinų punktų. E, tam tikrų net sutarimų buvo tarp tarybos ir komisijos. Ir taip pat labai svarbi ir dažnai populiari tema ir kitų teisės aktų leidimo atveju yra deleguotųjų aktų klausimas. Kartais kai kurie kolegos ne visiškai suvokia, ką Lisabonos, pagal Lisabonos sutartį mes e, e dabar turime ir ko turime laikytis. E, e Komisija norėtų susilpninti deleguotusius aktus, e, numatyti silpnesnės nuostatas, negu taryba tą buvo numačiusi ir tai turėtų pasiekmių ir Europos parlamentui. Taigi mes tam nepritarėme ir viso to pasiekoje buvo sumažintas ir atitinkamas priedas, sutrumpintas tas priedas, tačiau galiausiai mums vis dėlto pavyko pasiekti kompromisą, kuris buvo priimtinas, daugiau mažiau priimtinas visoms institucijoms. Taryba taip pat reikalavo, kad komisija pateiktų uh, savo pareiškimą, deklaraciją, dėl kurio buvo ilgai diskutuojama ir tik vakar, kurie perė buvo sutarta dėl to. Ten buvo svarstomas klausimas, kiek valstybės narės e, gali būti įtakojamos komisijos sprendžiant e, saugumo klausimus. Buvo sutarta, e, buvo rastas kompromisas, tačiau jo ieškoti buvo tikrai labai sudėtinga. Ir labai norėčiau padėkoti komisijai už gerą noriškumą. Mm. Iš esmės, po pirmojo korepero posėdžio vis dėlto taryba, komisija ir parlamentas susitarė ir po pirmojo svarstymo mes galime pritarti teisės aktui. Tačiau e, dėl to, kad būtent tik vakar buvo priimtas tas sprendimas, kurie pirė, e, galutinis balsavimas pas mus galės įvykti tik tai 26 dieną. Ir dėl tų procedūrinių pauzių e, plenarinėje sesijoje balsuoti galėsime tik tai rugsėjo mėnesį. Tačiau Vengrija, pirmininkaujantį ES, vis dėlto pasiekė, kad e, dėl šio teisės akto galiausiai būtų susitarta. E, jo labiau, kad kai kurios valstybės narės labai aktyviai kišo pagalius į ratus, nenoriu jų minėti konkrečiai, taigi sudėtinga buvo ir trialogo metu mes e, kalbėjome apie tai, kad nebūtina viską prastumti dar, iki, dar per pirmąjį svarstymą, tačiau toks būtų mūsų visų siekis ir pageidavimas ir panašu, kad taip ir įvyko. Dėkoju. Dėkoju ponui Glantė ir visiems frakcijos kolegoms ir darbuotojams, kurie prisidėjo prie šio darbo. Taip pat ir komisijai norėčiau padėkoti. Darbas e, vyko tikrai gerai, bendradarbiavimas vyko tikrai labai konstruktyviai ir matome, kad e, ir turime dabar konkrečius rezultatus, tik tai gaila, kad negalime dėl to balsuoti. Na, bet e, tą galėsime padaryti birželio pabaigoje. Rezultatas pasiektas geras ir prie to prisidėjo ir pirmininkaujanti Vengrija. Tikrai dėkoju. Galime toliau, toliau eiti prie kitos temos. Turime tyrimą tema, kurią svarstėme jau vakar. Tai ES energetikos strategija Vidužymio jūros pietinėme regione. Ir norėčiau, kad kolegos, kurie norės pristatyti, turės pristatyti šį tyrimą, ateitų čia į viršų. Tai užtruks porą minučių. Okay. If you're ready, then we can start. Meine Damen und Herren, wir haben die Frage Energiestrategie. Taigi, ponios ir ponai, turime aptarti klausimą dėl ES energetikos strategijos viduržėmio jūros pietinėme regione. Turime tyrimą 2010 metais. E, buvome prieėmę sprendimą dėl šio e, tyrimo, užsakymo. E, ir 11 metų gegužės mėnesiais buvo pateiktas, kur jį pristatys du ekspertai, kuriuos sveikinu, ponas Bernard Duhamel, tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę, ir ponas Henri Busson, tikiuosi teisingai pasakiau. Ir tikrai mums įdomu sužinoti, ką jūs e, papasakosite apie šio tyrimo rezultatus. Prašau. Yes, thank you. Uh, bonjour, uh, mesdames et messieurs. Je... Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu Bernardas uh, Biumelis. Įlėsmet aš kalbėsiu savo uh, gimtają kalbą, prancūzų kalbą. Ir uh, kartu su kolega Henry Busson mes uh, pateiksime prezentaciją. O jūs galėsite išsakyti komentarus ir stengsimės būti kuo aiškesni dėl viduržėmio jūros regiono. Šis žemėlapis rodo, kaip geopolitiškai šis regionas yra svarbus. Viduržėmio jūra yra e, žemynų e, centre, kaip matote, žemynas, e, atsiprašau, e, regionas yra pakankamai didelis. Okay, D'accord. Oui, là, vous avez <clears throat> un bref aperçu, bon, vous le connaissez aussi bien que nous, euh, de... Jūs e, kartu su mumis e, matote turbūt, kad e, viduržėmio jūros zoną mes pasirinkome, nes būtent su tomis šalimis buvo paprašyta mūsų padirbėti. Mes E, analizavome visą viduržėmio jūros baseiną, tai yra ir valstybės priklausančius Europos Sąjungai, esančius viduržėmio jūros regione, ir valstybės į rytus ir pietus nuo viduržėmio jūros, tai e, šalis, kurios nėra Europos Sąjungoje, bet jos labai aktyviai dirba e, su Europos Sąjunga. Ir taip pat galiu pasakyti, kad mes labai aktyviai dirbame su Portugalija, kuri taip pat yra traktuojama pagal tradiciją kaip viduržėmio jūros regionas. Dirbame su Portugalija, Ispanija, Prancūzija. Čekiją, Italiją, Sloveniją ir Graikiją. Taip pat įtraukėme Kiprą ir Maltą. E, Kipras ir Malta dėl dujų yra labai svarbios. Malta, e, būdama tokia nedidelė ir turėdama nedidelę infrastruktūrą, e, gali pastatyti dujotekį ir yra labai svarbi dujų pervežimo srityje, o Kipras ketina metano terminalą pasakyti ir tai bus reikalinga energetikos gamybai. O į pietus nuo Maroko iki Turkijos mes e, analizavome. E, Libija e, kol kas nebuvo įtraukta, taip pat Mašrek šalis e, svarstėme. Egiptas, Libanas, Sirija ir Jordanija. Tai nėra turbūt taip jau griežtai e, žiūrint viduržėmio jūros šalys, bet jos įeina į Mašrek zoną, todėl e, mes ir tą šalį analizavome. Ir tai visos valstybės, kurios įeina Europos, Eurabų ir Magrebo šalių e, pagrindinio plano apimti. Taip pat e, kai, turiu pridurti, kad analizavome Turkiją ir Izraelį. E, Šis žemėlapis be abejonės yra naujas, daugelis jūsų e, turbūt e, matote, e, kad jūrą mes čia labai smarkiai išryškinome, nes e, ta jūra dabar, e, kaip žinia, yra svarbus dujotiekių e, svarbi vieta dujotiekiams ir kitiems energetikos projektams, nes, e, kaip žinia, e, kai kuriuose viduržėmio jūros regionuose dujotikiai labai giliai yra nutiesti. Rytinėje dalyje e, e yra daugiau negu 3 km gilis kai kuriuose vietose, ypač rytinėje dalyje o kai kur net yra 5000 metrų, 5 km gylis ir e, dėl to mes sudarėme su nemažai e, gamtinių kliūvinių. Bendrai kalbant apie šią jūrą, mes suprantame, kad e, palyginus šiaurinės valstybės į šiaurę nuo tos jūros ir į pietus nuo tos jūros E, e, yra didelių skirtumų, nes e, demografiškai labai smarkiai skiriasi kiekvienos valstybės padėtis. Į pietus daugiau negu 200 milijonų gyventojų kiekvienoje šalyje gyvena. Ir tos valstybės keturis kartus greičiau demografiškai auga negu šiaurės šalys. Tai yra svarbus veiksnys. O kalbant apie energijos suvartojimo skirtumus, elektros suvartojimas vienam asmeniui e, šiaurėje yra beveik keturis kartus didesnis negu pietuose. Taigi tokie skaičiai, bendri skaičiai, aišku, jie skirtingose šalise, ypač į, į pietus nuo viduržėmio jūros labai smarkiai skiriasi. Vienintelė valstybė, kuri prilyksta valstybėms esančiams į šiaurę nuo viduržėmio jūros, yra Izraelis. O kitos, pavyzdžiui, Marokas, suvartoja labai nedaug energijos. 600 kWh per valą e, vienam asmeniui. Tik tai keletas skaičių. E, jums turbūt skaičiai įdomiausia dėl dujų. Bernaras be abejonės yra daugiausia atsinaujinančios energijos šaltinių, energijos taupimo specialistas, o aš daugiau domiuosi dujų tiekis ir naftotiekiais. Taigi dėl dujų reikia prisiminti, kad e, 2009 metų skaičius turime, 2010 metai, 2010 metų skaičiai mums dar buvo nežinomi, kai mes rengiam savo studiją. Taigi 2009 metais e, vid, Europ, šalise, esančios prie viduržėmio jūros, e, buvo e, ten suvartojama daugiausia dujų visoje Europos Sąjungoje, nes e, ten yra labai dideli rezervai ir todėl Europos Sąjungos viduržemio jūros valstybės E, iš, iš tų valstybių tik Italija pati gamina dujas, o į pietus nuo viduržėmio jūros e, yra labai daug dujų ir jos gali būti perduodamos į e, šiaurę, į labiausia turbūt į Vokietiją, Lenkiją, Didžiąją Britaniją. Niderlandai taip pat yra labai svarbi šalis. Valstybės esančios ES pietuose suvartoja labai daug dujų, 97 procentus, 97 procentai dujų sunaudojamų Europos Sąjungos pietuose yra importuojami. Tas skaičius gali dar išaukti, nes e, žinant, kas dabar vyksta Europos Sąjungoje, nesunku suprasti, kad dujų gamybos mastai sumažėjo ir kai tokiuose šalise kaip e, Ispanija ir Prancūzija ta gamyba beveik visai sustojo, netrukus tai pasitiks ir Italijoje. Ir po keletos metų e, didžio, visos e, pietų Europos valstybėse sunaudojamos dujos bus importuojamos. Taigi dabar matote mūsų prezentacijos planą. Norėtume trumpai priminti, kokia yra ES politika šioje srityje. Mes e, kalbėsime paskui apie elektrą, apie dujas ir pabaigoje pateiksime keletą rekomendacijų dėl to, e, ką mes manome šiuo klausimu. Taigi periname prie ES politikos. Ah, pardon. Oui, alors, bon, ce, ce, ce, sont des, ce sont des grandes lignes, vous les connaissez. Taigi tokios yra pagrindinės gairės, jūs visi jas puikiai žinote ir aš tik tai norėčiau pirmoje skaidėje akcentuoti, kad neseniai e, buvo parengta viena iš svarbiausių direktyvų, tai yra NSOE ir NCOG planas. Tie planai geriau leis vertinti ES infrastruktūrą visos sąjungos mastu. Ir e, taip pat e, mes žinome, kad yra rengiamas specialus e, planas dėl dujų 2008 metų pradžioje pirmasis plano variantas buvo pateiktas ir 2010-aisiais jau jis bus peržiūrėtas. En fait, si je voudrais surtout mettre, si tu peux aller le cinquième, <coughs> le, ce, qui, ce qui nous paraît euh, important. Mums e, toje 2010 metų e, lapkričio 10 dienoje paskelbtoje strategijoje atrodo svarbiausia tai, kad bus sustiprinamas ES energetikos rinkos išorinis matmuo. Ir e, reikia pasakyti, kad ES nori integruoti energetiką ne tik savo viduje, bet ir su valstybėmis, kurios yra į pietus nuo jos. Taigi galėsime kalbėti apie pietinės energetinės rinkos regioninę integraciją ir e, kalbame apie MGMP planą ir ta, tai tik sustiprins e, ir ES energetinė rinka ir viduržėmio jūros pietinių pakrančių energetinė rinka. Šitas žemėlapis, man atrodo, labai įdomus iš dalies dėl to, kad čia yra e, tiesiog įvertinami energijos e, pervaržymo koridoriai ES viduje ir tai sustiprina viening, vieningąją rinką ir valstybės, kurios teikia žaliavas, E, tai yra daugiausia mūsų kaiminės valstybės, gali naudotis tą infrastruktūrą. Be to, čia yra parodytas energetinis koridorius tarp ES ir viduržėmio jūros pietinės pakrantės. Taigi vėliau mes dar apie tai pakalbėsime daugiau, bet e, čia svarbiausia yra akcentuoti vadinamąjį pietinį koridorių, nes jis leis ir e, dabar užmėgsti mums geresnį ryšį su Afrikos valstybėmis ir Afrikos valstybės geriau galės patekti į Europos Sąjungą per rytinę pusę ir pietinę pusę. Oui, et le corridor euh, à l'ouest pour euh, les échanges. Taip pat yra ir euh, transporto koridorius, kuriuo tiekiama elektra, jis yra vakaruose Atsinaujinančios energijos direktyva yra labai svarbi priemonė, kurią jūs žinote. Ten yra nustatyti tikslai 20 procentų energijos turi būti gaminama naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Iki 2020 metų yra nustatytas šis tikslas. Devintasis straipsnis taip pat yra įdomus, apie jį daug diskutuojama. Ten numatyta, jog bendri projektai tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių yra pageidautini. Jais būtų galima sukurti didelę dalį e, atsinaujinančios energijos ir ją gabenti iš šiaurės. Europos tikslai gali um, skatinti e, atsinaujinančios energijos e, gamybą e, pietinėse valstybėse, pavyzdžiui, Maroke, nuo pat Maroko iki Sirijos ir Egipto. Dėl elektros būtų įmanomas štai toks elektros eksportavimo koridorius, čia toksai bendras vaizdas. Čia daugiausia kalbame apie Magrebo šalis, Alžyrą, Maroką, Tunisą. Taip pat e, egzistuoja vadinamasis e, ryšys tarp, su Ispanija ir e, tarp Tuniso ir Italijos. Taip pat yra kitas koridorius. Aš manau, kad šiuo metu e, jau galima pavaizduoti ir koridorių susidarantį tarp e, viduržėmio jūros rytinės pakrantės ir Balkanų valstybių. Tas koridorius įgauna vis daugiau reikšmės. Bendrai, kalbant apie e, viduržėmio jūros sąsajas, e, būtina prisiminti vadinamą medring koncepciją, tai vadinamasis viduržėmio jūros žiedas. E, šiaurinėje dalyje štai e, tiek gigavatų e, yra potencialas, čia yra 2008 metų skaičiai. Ir jeigu pažvelgtumėte į pietus, tai pamatytumėt, kad tie skaičiai ženkliai skiriasi. Ir galėtume išskirti tris aiškius polius. Magrebo valstybių polių, išsiskiria Tunisas ir Libija, kur padėtis yra prasta. Paskui e, kitas polis tarsi susidaro Egipte ir Turkijoje, kuri jau dabar yra geriau integruota į ES bendrą sistemą. Todėl dabar e, jau Turkija yra atskirta nuo Egipto bet jau yra pakankamai gerai suderinusi savo e, tinklų veikimą su Sirija. Dėl Magrebo e, dalies matome, kad formuojasi labai aiškus ryšys tarp Ispanijos ir trijų Magrebo valstybių. Tas e, ryšys yra dviem kryptimis. E, Ispanija e, e, importuoja energiją iš Maroko, bet lygiai taip pat yra užtikrintas galimas keitimasis energiją tarp Maroko, Alžyr ir Tuniso. Dar kai e, Libija buvo vertinama 2006 metais, ji buvo labai silpna ir todėl e, jos padėti šioje sistemoje būtų labai silp, menka. Dėl Turkijos energetinių e, ryšių Galime pasakyti, kad yra, jie egzistuoja tarp Graikijos ir Bulgarijos. Energijos ryšiai yra sinchronizuoti e, su tomis šalimis ir e, Turkija ir Balkanai e, dabar sinchronizuoja savo sistemas ir numatoma, kad e, galutinai tai bus padaryta 2012 metais. Keliami kai kurie labai aiškus reikalavimai tam darbui. Ir taip pat dabar nu, reikia paminėti, kad nutrūko e, be, derinimo darbai su Sirija. E, matome, kad e, Turkija e, taip pat yra užmesgusi labai aiškius e, ryšius su kitomis viduržėme jūros pietinėmis valstybėmis. Egipto pozicija yra strateginė, e, jisai e, turi aštuonis. E, labai didelį gyventojų skaičių. Jo energijos poreikiai yra labai dideli ir todėl būtina užtikrinti, kad būtų e, numatytos galimybės aprūpinti elektrą visą Nilo baseiną. Kaip žinia, juo e, keliai nueina ir iki Etijopijos, todėl labai svarbus yra ryšys tarp Egipto ir Etijopijos. Persų įlankos valstybės taip pat yra Egipto kaiminystėje ir e, dėl to galbūt iškyla taip pat nemažai problemų. Egipto demografinis augimas yra labai didelis, 550 e, milijonų gyventojų ten numatoma, kad jau gyvens 2050 metais. Ir e, manome, kad Egiptas turėtų išspręsti e, tas problemas iki to laikotarpio. Egipte labai smarkiai auga miestai ir apie jų aprūpinimas miestu, vandeniu kelia labai, atsiprašau, elektra ir vandeniu kelia labai daug rimtų uh, sunkumų. Magrebo šalys be bejonės turi didžiausią regione e, augimo potencialą. Matome, kad 2020-aisiais e, bus tris kartus e, padidinti ryšiai su Italija ir Ispanija. Yra parengti labai aiškus projektai ryšiams tarp Tuniso ir Italijos pagal Euromed programas. 2016 metais numatoma kai kuriuos projektus įgyvendinti, bet yra ir perspekt... planų projektų tolesniam laikotarpiui, pirmiausia tarp Alžyro ir Sardinijos, bet tai yra dar tik tai planai. Būtina taip pat prisiminti, kad e, sustiprėjo ryšiai energetiniai tarp Maroko, Tunizo, Tuniso ir Alžyro e, su ES diversifikuota prasme, nes vis daugiau kitokio energijos šaltinių yra naudojama ir e, be to reikia pabrėžti, kad tai padeda bendrai integruoti tas valstybės į ES rinkas geriau. E, su atitinkamais ministrais vyko e, susitikimai spalio mėnesį Briuselėje praėjusiu metu pabaigoje ir Alžyre. E, tokie posėdžiai irgi buvo pakartoti šių metų balandžio mėnesį. Viduržėmio jūros e, saulės energijos planas yra e, numatyta, kad pietinėse valstybėse e, bus sukurtas 20 gigavatų, 20 tūkstančių gigavatų, megavatų um, gamybos įrenginys uh, saulės uh, baterijos tam bus naudojamos. Ir be to e, bus pasitelkta vėjo energija, kuri mm, gal, ir ta energija galės būti eksportuojama į ES pietinės valstybės. E, mes žinome, kad labai daug e, tokios energijos gali būti pagaminama ir Egipte, ir Tunise. Galvojant apie viduržėmio jūros saulės energijos planą, reikia suprasti, kad čia keičiasi teisės aktai ir dabar e, e, tuos teisės aktus reikia derinti vietos, su vietos investuotojų poreikiais, kad galėtume geriau paremti tokių planų vystimasi, plėtojimasi. E, Viduržėmio jūros pietinio plano vienas pagrindinių tikslų yra perduoti tą energiją į Europą. Tai taip pat leistų išspręsti techninės problemas, nes, e, kaip žinia, Saulė E, saulės energija yra prieinama tik paros tam tikrą dalį. Ir e, gali būti, kad um, yra tik tai riboti tos energijos kaupimo, ribotos kaupimo galimybės. Pagalvokime dabar apie Vokietijos iniciatyvą, vadinamą Desertec Desertech pramoninė iniciatyva, kuri buvo paskelbta 2009 metais. E, po praėjus nedaug laiko po to, kai ES priėmė direktyvą dėl atsinaujančios energijos. Ši iniciatyva yra labai toli siekianti ir joje yra numatyta e, keletos e, gigavatų energijos gamyba iki 2000. 50 metų išlaidos turėtų siekti 400 milijardų eurų. E, pagal šį planą Saulės energija galėtų būti gaminama dikumose, e, kur būtų galima nutiesti labai didelius tinklus. Tačiau tą energiją reikės transportuoti, todėl pirmiausia reikia galvoti, kaip ta energija galėtų kirsti viduržėmio jūrą ir kaip ji galėtų būti eksportuojama į Europą. E, kalbama apie tokio konsorciumo MedGrid sukūrimą, tai yra Prancūzijos neseniai iškelta iniciatyva. Ji e, formaliai paskelbta tik tai prieš keletą mėnesių. Ir pagal ją E, bus e, ieškoma galimybių išvengti tų geografinių, gamtinių kliuvinių e, elektros tinklams nutiesti per viduržėmio jūrą. 2013 metais turėtų būti užbaigta tikimybių studija tuo klausimu. Dar vienas svarbus aspektas dėl ES politikos ir pietinių valstybių energetinės raidos. E, E, tai yra planas susijęs su energijos taupimo skatinimu. Energijos efektyvumas e, šiaurinėse valstybėse ir ES pietinėse valstybėse yra propaguojamas pakankamai gerai. Tačiau vis tik reikia pasakyti, kad e, pietinėse šalise procesas vyksta kur kas lėčiau negu šiaurinėse. Todėl reikia dėti vis daugiau pastangų, kad suprastume, kaip galima paskatinti pietinės valstybės, kokie įstatymai gali būti priimti, kad tos šalys, tokios kaip Marokas ar Egiptas, ar Tunizas ar Jordanija, pradėtų efektyviau naudoti energiją. Izraelis taip pat įeitų į šį planą ir čia turi būti pasiekta daugiau pažangos. E, jeigu kalbame apie tos euromeną supertinklo sukūrimą, e, tai e, suprantame, kad e, tas milžiniškas tinklas sujungiantis Europos valstybės su viduržėmio jūros pietinėmis šalimis pasitarnautų pirmiausia Saulės energijos perdavimui į Europos Sąjungą. Tada tie tinklai leistų per jūrą tiesiogiai pervežti energiją ir um, tiesą sakant, tai būtų du ar tris kartus rimtesnis planas negu Gibraltaro planas. Uh, prisiminkime, e, kad e, bus numatytas ilgalaikės gabenimo galimybės aukštos įtampos tinklams. E, suprantame, kad vėjo energijos perdavimas nesukelia tiek daug sunkumų, nes vėjo energijos yra kur kas mažiau. E, e labai daug vėjo energijos yra pagaminama Suezo, Sueco įlankoje, bet mes turime tuos nedidesnius tinklus įtraukti į stambiuosius energijos tinklus ir tas stambusis energijos tinklas e, reikalauja daugiausia pastangų. Taigi tokį dabar matome vadinamą viduržėmio jūros žiedo tinklą ir taip atrodys tie ryšiai tarp, pavyzdžiui, Italijos ir kaimininių valstybių. Italija, kaip žinia, perduoda labai daug energijos. O dabar perinu prie dujų. Oui, oui euh, alors le, pour, le, pour le gaz, les, les, les, les problèmes sont tout à fait différents. Parce... Dėl dujų. Kaip ir elektros atveju, pirmiausia, čia iškyla ne tik gamybos, bet ir transportavimo klausimas. Bet lengviau yra tai, kad dujos gali būti kaupiamas rezervuose, rezervaruose. Ir ES E, turi išspręsti išmės, iš esmės tik pervežimo ir saugojimo saugos klausimus. Saugyklų saugos klausimas. Štai šis žemėlapis turbūt yra pakankamai įdomus, nes čia akivaizdžiai matome, kokie yra pagrindiniai šiuo metu egzistuojantis dujų eksportuotojai. E, tie e, geltoni, taš, geltoni plotai dešinėje yra Rusija, Ir paskui matome, kaip periname iki pat Alžyro, ir, o į šiaurę e, e apimame net Norvegiją ir Niderlandus. Rusijoje yra keturi stambieji e, dujų tiekėjai į Europą. Šis žemėlapis yra šiek tiek netikslus, nes jeigu pažiūrėtumėte į Italiją, tai suprasumėt, kad Italija daugiausiai dujomis yra aprūpinama e, ne iš Rusijos, o iš e, Alžyro ir Tuniso. Taigi, kaip galima dujas pervežti? Pirmiausia, dujotiekiais e, per arabų šalis dujotikai kerta viduržėmio jūros regioną. Ir per GNL iš esmės yra trys dujotikiai, kurie sujungia Alžyrą, e, Libiją ir Maroką su Europa, su Ispanija tiksliau sakant. Iš Alžyro yra dujotikis ir į Italiją nutiestas, e, per Siciliją, per Parmą. Ir dešinėje pusėje yra naujas dujotikis nutiestas e, iš Libijos atvežant, atgabenantis dujas į Europą. Dabar kalbame apie du projektus, kurie dar nefunkcionuoja, dar tik tai e, nagrinėjami, planuojami, tai yra iš Alžyro, kaip perduoti dujas į Ispaniją. Kol kas tokio projekto negalime e, įgyvendinti, nes 2009 metais dėl krizės ispanai nesugebėjo rasti klientų dujoms, kurias jie taip atsivežtų. Toliau periname prie Korsikos ir Sardinijos ir e, to, per tas e, salas bus užtikrintas importas į Italiją. Kokios yra dujų problemos? Išskiriame tris pagrindinės. E, visos trys iš esmės yra susijusios su pagrindinio tikslo įgyvendinimu, tai yra reikiamo dujų tiekimo užtikrinimu. Suprantame, kad dujomis e, vis daugiau, dujų vis daugiau reikia ES ir vis daugiau jų reikės importuoti, ypač į pietinės valstybės. Jau dabar matėme, e, kad 95 procentai dujų įvežamų per, e, į dujų naudojamų viduržėmio jūros pakrantės yra importuojama. Taigi, kaip galima užtikrinti tą e, tiekimo šaltinių diversifikavimą? E, pirmiausia, turime GNL e, technologinę pusę gerinti. GNL pervežimas, tai yra suskystintų dujų pervežimas vartojimui ES pastaruoju metu labai ištobulėjo ir labai gerai labai pagerėjo ES aprūpinimas ir e, turime um, maždaug 15 uh, e, tokių dujų tiekėjų ES. Alžyras, Rusija, Norvegija, Niderlandai, uh, anksčiau tik būdavo, dabar jau yra kur kas daugiau. Tačiau uh, ir dabar dar uh, tų dujų pervažamų neužtenka. Paklausa vis didėja ir nors randama alternatyvių gamybos šaltinių, dujos vis dar sudaro didelę dalį elektros gamybos šaltinių ES arba elektros gamybos mišinio. Europos e, Sąjunga keičiasi ne taip greitai, kaip mes turime iki šiol, todėl reikia ieškoti kitų tiekimo šaltinių ir Europos e, Sąjungos priklausomybė nuo valstybių esančių pietus, nuo viduržėmio jūros yra vieni svarbiausių, tai dabar vieni svarb, taps vieni svarbiausių, vienai svarbiausių šaltinių dujams Europos Sąjungoje. Štai čia Europos Sąjungos pietinis dujų koridorius, dabartinis planas, kaip gamtinės dujos bus atvežtos iš viduržėmio jūros rytinės pusės į Europą. matome du didelius projektus. E, Raudonasis Nabuko projektas, kurį remia ES didelė dalimi. Tai dujos iš Azerbaidžiano, Irako arba, jeigu leis politinės aplinkybės, iš kitų šalių, kertant rytinę ES pusę - Austrija ir Vengrija. Taigi toks dabar yra mūsų projektas. Dviejus metus tas projektas jau dabar tobulinamas. E, yra pasirašytas bendras planas su Rusija, e, pagal kurį numatoma kirsti juodąją jūrą ir taip gabenti dujas iš Rusijos į Bulgariją Taip pat svarbus planai yra kuriami tarp Graikijos ir Italijos, per kurias būtų galima dujas atsigabenti iš Azerbaidžiano ir taip toliau perduoti į Europos šiaurę. Kai kas sako, kad tų projektų dabar yra per daug, bet tie du stambiausi projektai - Nabuko ir pietinės e, srovėjas projektas, South Stream projektas - turėtų patenkinti ES e, augančią paklausą ateityje, bet problema yra ta, e, kad trūksta strategijos geros. Tai yra viena rimčiausių problemų. Nabuko yra pirmasis ir svarbiausias planas, jau užteks daugeliui metų ir vienintelė sunkumas susijęs su juo yra tas, kad Rusija išlieka viena svarbiausių dujų tiekėjų. Ir ji labiau remia pietinės srovės projektą ir tokiu būdu gali tiesiog uždusinti Nabuko projektą. Ir gali būti, kad Europai e, reikės stiprinti ryšius su Iraku ir Azerbaidžianu dėl dujų. Baku projektai e, dar nėra patvirtinti, sprendimai ten dar neparimti, bet e, kalbėdami apie energijos tiekimo šaltinių diversifikaciją, turime suvokti, kad tik Nabuko projektas e, čia yra svarbiausias. Antra programa, problema su kuria susiduria Europa, tai um, valstybių, kurios tiekia dujas pačių um, demografinis augimas. Mes e, turime suprasti, kad pietinės valstybės, kurios jau dabar tiekia labai daug dujų, didelė dalimi turi labai didelius gyventojų skaičius, išskyrus gal Persų įlanko šalis. Tos e, naujai dabar atsirandančios valstybės patiria vis didesnį spaudimą iš vietos gyventojų pusės, pirmiausia, turiu galvoje Egiptą ir Alžyrą, nes tom, tiems gyventojams dabar reikia daugiau energijos patiems, ten dabar tobulėja pramonė, turizmas, todėl į energijos suvartojimas išaugo. Pastaruoju metu uh, matėme, kad e, iškyla rimtas e, susikirtimas tarp poreikių. To šalis turi dabar ieškoti sprendimo ar užsidirbti iš eksporto į Europą, kas e, mums būtų visa, kuo mes visai būtume suinteresuoti, ar pasilikti tą energiją ir užtikrinti vietos poreikių tenkinimą. Labai svarbi yra tų valstybių politika ir, kaip žinome, Egiptas ir Alžyras dabar išgyvena labai svarbius visuomeninius pokyčius ir 2008 e, metais Egiptas užšaldė visą dujų papildomą eksportą ne tik į Europos rinkas, bet ir į kaimininės šalis, su kuriomis Egiptas buvo pasirašęs sutartis, turiu galvoje Jordaną, Siriją ir Libaną. Alžyras taip pat e, tobulina savo energetikos politiką, e, su ministrais, kaip jau sakiau, buvo susitikta ir dabar senoji energetinė politika buvo pakeista koncertavi konservatyvesnė eksporto atžvilgių politika ir jai pritarė naujieji Alžyro energetikos ministrai. Mes, europiečiai, galvojame apie energijos tiekimo užtikrinimą europiečiams, Europai, tačiau privalome vis labiau atsižvelgti į tai, kad pačios tos valstybės e, suvartoja vis daugiau ir daugiau energijos. Čia gal šiek tiek techninė dalis, tačiau ir ji yra labai svarbi. Pietinės valstybės, potencialios energijos dujų tiekimo valstybės e, galbūt e, sukurs tokią dujų politiką, kuri bus labiau orientuota į eksportą, bet ji turės galvoti apie tolimesnę ateitį, tolimesnę perspektyvą. O šiuo metu daugiausia mes Europoje turime suvokti, kad reikia suderinti ilgalaikės dujų tiekimo sutartis ir e, naftos kainų e, sviravimus. Kaip žinia, vis e, dažniau sakoma, kad dujų šaltiniai ir nėra visiškai susiję su naftos šaltiniais, kodėlgi tuos kart, kodėl galėtume susijęti tas kainas. Les pays du Sud, que les opérateurs euh, internationaux, européens et américains, euh, cherchent aussi bien du gaz que du pétrole. Ce sont les mêmes sociétés qui produisent, qui recherchent valstybės, e, e, kurios tiekia dujas, tengiasi tas dujas e, tiekti per visuomet tas pačias įmonės, kurios nėra pasirengusios investuoti į, į tyrimus ir panašiai, jeigu neturi garantijų, kad gaunamos lėšos, gaunamos pajamos yra panašios į tas lėšas, kurios gaunamos, pavyzdžiui, iš prekybos nafta. Uh, tai ne visuomet yra logiškas požiūris, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu mes e, matysime tendencijas, jog e, sąryšis tarp e, e, naftos ir dujų kainų visuomet liks. Ir jeigu naftos e, kaina už barelį bus, pavyzdžiui, auks, tuomet automatiškai auks ir dujų kainą. Ilgalaikės sutartys be abejo turi būti užtikrintos, kadangi mes norime, kad būtų užtikrinamas ilgalaikis aprūpinimas e, dujomis. Ir e, dujų e, pramonė nėra pasirengusi investuoti, te, daryti teig, ilgalaikės investicijas į dujų sektorių, jeigu nėra garantuota dėl grįžtančių pajamų. Mūsų išvados, kurias padarėme atlikę šią analizę, kalbant apie energijos e, gamybos efektyvumą ir tiekimo efektyvumą ir elektros energiją. Atsinaujinančios energijos šaltinių ir atsinaujinančios energijos, um, energijos centro ir asociacijos e, paramos susilaukėme ir organizacijos, kuri e, yra įsikūrusi Marokė, taip pat iš kitų organizacijų. Pavyzdžiui, vienos organizacijos, kurioje, kuri yra, pavyzdžiui, Egipte, tai yra energijos e, teikimo efektyvumo agentūra. mes rekomenduotume išplėtoti Elena mechanizmą, tai yra Europos vietinės energijos e, tiekimo e, organizacija, kad e, būtų galima tą mechanizmą taikyti ir viduržėmio jūros regiono pietinės pakrantės šalims. Taip pat rekomenduojame glaudžiau bendradarbiauti regioninėme kontekste jau yra vystomos strateginės partnerystės su svarbiausiamis, e, svarbiausiais partneriais, tokiais kaip Magrebo šalis. Tai yra, ko gero, svarbesnis, svarbesnis ir tikslingesnis žingsnis negu plėtoti e, ES vidaus partnerystę. E, tokiu būdu mes paremtume Magrebo e, valstybės ir prisidėtume prie naujų taisyklių ir nuostatų derinimo šioje srityje e, stiprinimo. Ir be abejo, tai, padė, tai gerokai e, daugiau naudos duotų ir pačia Europos Sąjungai. Tas sustiprintas regioninis bendradarbiavimas taip pat padėtų plėtoti atsinaujinančią energetiką, kadangi e, daugiau e, tokiu būdu mes paremtume naujų nu, atsinaujusios energijos šaltinių kūrimo e, procesus. Žinau, kad yra diskutuojama šiuo metu aktyviai apie mm, e, atominės energetikos vystimą. Ir reikia pasakyti, kad, pavyzdžiui, Egiptas ir toliau planuoja statyti aštuonias naujas, aštuonis naujus atominius reaktorius. Nežinau, kokie dabar jų planai yra po Fukushimos avarijos. Uh, tačiau pagal pirmykščius planus e, iki 2010 pabaigos turėjo būti pastatytas pirmasis reaktorius ir e, nežinau, ar Egiptas tą planą ir tuos projektus permastys, persvarstys, ar toliau eis šiuo keliu. Taip pat ir Maroke yra e, palaikome mintis plėtoti e, šia, saulės ir vėjo E, energetiką, tačiau neatsisakoma ir planų e, toliau e, gauti energijos ir gaminti energiją iš brandolinės energetikos sektoriaus. Ir bet kokie patarimai ir konsultacinė politika, konsultacinis darbas, kurį ES darytų, atliktų viduržėmio jūros regiono pietinių valstybių atžvilgių joms tikrai stipriai padėtų. O kalbant apie dujas, aš jau išsamei pristačiau šį aspektą. Matau tris svarbiausius rekomenduotinus dalykus. Pirmiausia, dujų tiekimo diversifikacija, apie tai aš jau kalbėjau, taip pat stipri parama projektams kurie gali prisidėti prie e, energijos tikimo šaltinių diversifikavimo, stiprinimo. Mes be abejo turime labai glaučius ryšius su Rusija. Taip pat reikia neužmiršti ir pietinio koridoriaus, kuris te, e, driekiasi e, iš Turkijos į vakarus. Ir centrinė ir rytų Europa taip pat turėtų įeiti į šį koridorių. Ir taip pat nes dujas būtų galima tiek, tiek, tiekti per Graikiją į Italiją. Vertėtų dar pasvarstyti, kokia forma tai turėtų būti vykdoma, tačiau yra aišku jau dabar, kad faktas, jog ES, ES nėra bendros energetikos politikos, e, e, skirtingos valstybės dirba skirtingą linkmę, eina į skirtingas pusės. Tad kyla klausimas, ar nereikėtų sukurti kažkokios bendros ES institucijos, kuri svarstytų, spręstų tuos energetikos klausimus, nes kol mes neturime bendros energetikos politikos ES, su atitinkama tuos klausimus sprendžiančia vieninga institucija, aš manau, ir toliau nepajėgsime užtikrinti tolesnį energijos teikimą. Pačios ES taikomos priemonės, pačios naujausios yra tikrai labai neblogas atspirties taškas, yra laikomasi labai įdomaus požiūrio šioje srityje, kuris yra gerai apsvarstytas, apmastytas. Teisės aktais teisės aktai mums padeda imtis priemonių, kurios yra privalomos ir kuriomis mes galime įveikti problemas kylančias ES valstybėse narėse, kai kalbame apie dujų transportavimą. Būtų galima imtis ir kitų priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią energijos tiekimo sutrikimams ES ateityje. Aš jau kalbėjau apie būtinybę diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius. Dėl to manyčiau, kad būtų tikrai prasminga ir būtina vykdant didelius stambius projektus, pavyzdžiui, dėl e, dujotekių tiesimo ir panašiai, stengtis plėtoti atitinkamas infrastruktūras, užtikrinti gerą planavimą ir koordinuojant veiksmus e, sutaupyti lėšų, jeigu mums pavyktų per artimiausius penkerius metus realizuoti tokį tikslą, tuomet, manyčiau, mes pasiektume tikrai nemažai. Ir jaustume tą pažangą, ta pažanga būtų tikrai labai ženkli. Prancūzijoje yra reikalavimas atskleisti, ar vienas ar kitas projektas ir e, turi galimybių atsipirkti. Ir aš manyčiau, kad tokią procedūrą būtų galima numatyti kaip privaloma visiems ES vykdantiems tokius projektus. Kitas daugiau politinio pobūdžio, netechninio pobūdžio punktas yra tai, jog pati rinka negali susidoroti su viskuo, su visomis problemomis. Skaitant Europos teisės aktus susidaro įspūdis, kad viską reguliuoti gali pati rinka, tačiau energija yra strateginės reikšmės gerybė ir negalima milijardais eurų stengtis įveikti infrastruktūros problemas ir viską palikti rinkos e, nuožiūrai. Jau yra tam tikrų bandymų veikti tas problemas ir aš manau, kad mes galėtume e, pasirūpinti geresniu e, planavimu ateityje ir geresniu, e, efektyvesniu lėšų skirstimu. Prancūzijoje jau ne vienerius metus yra stengiamasi geriau planuoti tuos dalykus. Aš manau, kad ir visai ES tai būtų prasminga. Manau, kad Europai būtų verta pasvarstyti, ar Mm, tokie strategiškai svarbus projektai neturėtų būti e, reguliuojami, valdomi ir vykdomi centralizuotai. Elektra ir dujos. E, reikėtų pamastyti apie kainų politikos reformą, apie subsidijų didinimą, kurio, kadangi dabar subsidijos yra gerokai mažesnės už realias e, rinkos kainas, jeigu mes norime užtikrinti energijos tiekimo patikimumą, tuomet mums reikia tokios energetikos politikos, būtų, į kurią būtų įtrauktos ES šalis kiek įmanoma veiksmingiau, efekt, aktyviau. Taip pat reikėtų tinkamiau valdyti pas, pasiūlos ir paklausos e, sritis, reikėtų matyti, stengtis analizuoti, kokios yra tendencijos pasiūlos ir paklausos sritise. Dar keletas žodžių apie dalyką, kurį jau mes minėjome. Tai yra energijos, energetikos politikos integracija, įtraukiant į šią politiką ir uh, santykius su viduržėmio jūros regiono pietinės pakrantės valstybėmis. Žinoma, mūsų santykiai su skirtingomis valstybėmis buvo labai skirtingi, labai skirti, skir, skirtingos tradicijos tų santykių. Ir yra, e, dabar jau yra vilčių tos, e, į tą politiką integruoti, e, aktyviau integruoti Mašreko ir Magrebo valstybės. Pavyzdžiui, Alžyras, e, kuris labai daug energijos eksportuoja, ga, turi dides, dar didesnės galimybės, negu iki šiol jomis naudojosi, e, eksportuoti tą energiją ne tik tai ES, bet ir savo, e, savo kaiminėms, kaimininės šalis. Čia kol kas Alžyrų nepavyko gerokai iš, ženkliai išplėtoti energijos gamybos pajėgumų. Panašiai būtų galima pasakyti ir apie e, Tunisą, kuriam reikia energijos, reikia energijos iš Alžyro, taigi reikėtų skatinti šių šalių santykius, tarpusavio santykius be abejo e, išsprendus visas politinės problemas. Tačiau potencialas tikrai didelis. ES dėka šiuo metu mes turime, plėtojame naują projektą kuriuo Europa įsipareigoja Mašriko valstybėms sukurti jungtis tarp tų Mašriko valstybių, jas sustiprinti. Mes turime EAMGMP projektą, e, dėl kurio dar yra tam tikrų problemų, kadangi kol kas Sirija, pavyzdžiui, yra E, nutraukusi ekspor, savo e, dujo, dujo eksportą į e, kaiminės šalis, tačiau ir Libija, ir Jordanas, ir Egiptas turi dujotikius, kuriais galėtų tekėti dujos. Tačiau šiuo metu, kaip jau sakiau, tos dujos, dujų tas eksportas buvo nutrauktas. Na, bet reikia likti optimistiškais ir manyti, kad kai Egipte išsispręs politinės e, problemos, politinė krizė, tuomet ir su dujomis problema išsispręs. Paskutinė mūsų rekomendacijų dalis tai yra ES pajėgumų stiprinimas, valdant, plėtojant tuos e, projektus ir juos tinkamai vykdant. viduržėmio jūros e, saulės energijos planą reikia tinkamai reguliuoti šiuo metu. Šis planas yra kiek įstrigęs. Į šį planą įsitraukia įvairūs partneriai, tai yra ir Europos komisija, ir Barcelonos sekretariatas ir Pasaulio bankas. Reikia atlikti tyrimus, kad išsiaiškintume, kaip tas viduržėmio jūros regiono elektros žiedas gali būti užbaigtas tas, e, tie tyrimai turėtų būti susiję ir su ekonominiais, ir su aplinkosaugos aspektais, siekiant išsiaiškinti, kokios yra šio plano įgyvendinimo kliūtis. Labai apgailestauju, kad taip išsamei turėjome kalbėti ir ilgai kalbėjome, tačiau dėkojame už jūsų dėmesį. Pirmininkas, ačiū už jūsų pristatymą, jis buvo iš tiesų labai išsamus išdėstėte visus elementus ir aspektus. Nežinau, ar dar kas nors turi klausimų. Pone Madurėlį, ne, jos nėra. Pone Grostet. Euh, Taip, pirmininkė, šis e, pristatymas tikrai buvo labai įdomus, bet e, jis labai aiškiai parodė, e, kaip lengvai pažeidžiama yra viskas E, kas e, įrašyta į Viduržėmio jūros baseino pietinių šalių stabilumo politiką. Ir ta mintis sukurti visišką nepriklausomą ES nepriklausomybę e, priklauso tik nuo kitų šalių. Labai svarbu tai suvokti. Dėkuoju už Jūsų pastabą. Mūsų kolegams svarbus ne tik tai priklausomybės klausimas, kaip mes e, labai rūpinamės dėl to, kad e, esame priklausomi nuo dujų tiekimo iš Rusijos, bet ir taip pat svarbus investicijų klausimas. Tai buvo taip pat išiškinta šiame pristatyme. Technologiškai tai yra labai sudėtingi procesai. Jungčių kūrimas, reikia neužmiršti ir šios jūros gylio. Uh, Atrodo, iš pažiūros tai yra visai paprasta, tačiau realizuoti tuos projektus yra tikrai labai sudėtinga, ilgai užtrunka ir daug kainuoja ir dėl to kyla daug klausimų. Ir būtų protinga pamastyti, ar Europoje nevertėtų plėtoti ir kokiu nors kitų energijos išteklių. Pone Madurel. Ar jūs norėjote dar ko nors paklausti? Sí, gracias, presidente. Uh, bueno, ante todo en nombre. Taip, ačiū pirmininkė. Visų pirma, savo frakcijos vardu noriu padėkoti mūsų svečiams, kurie atvyko šį rytą pas mus. Dėkoju už jūsų atliktą darbą, dėkoju už pristatymą, dėkoju už visus paaiškinimus. Manau, kad čia iš tiesų yra puikia ataskaita, labai išsami. Aš ją labai atidžiai pati perskaičiau ir be jokios abejonės ji bus mums labai naudinga tolesnėme darbe. Aš turiu tikrai labai daug klausimų ypač apie rekomendacijas, kurias mums patikėte. Kalbėjote apie tai, kad reikia užtikrinti energijos šaltinių tiekimo saugumą, kad tai turėtų būti prioritetas ir pietiniai viduržėmio jūros dalį, kadangi ten nuolat auga gyventojų skaičius ir reikia atsižvelgti į tenai esančias vartojimo kainas energijos vartojimo kainas, kurios gali pakišti koją mūsų tikslams dėl klimato kaitos. Taip pat dėl Elenos mechanizmo sakėte, kad reikia įgyvendinti efektyviai planus susijusius su viduržėmio jūros pietinėmis dalimis. Pietinė dalimi. Bet uh, turiu du konkretesnius klausimus. Tai yra daugiau geopolitinio pobūdžio klausimai. Jūs savo ataskaitoje minėjote du dalykus ir, taip, ir savo išvadose kalbėjote apie tai, kad trūksta bendradarbiavimo ir glaudesnių santykių tarp pačių pietinio viduržėmio jūros regiono valstybių. Ir dėl to kliūna E, ryšių stiprinimas tarp pietų ir šiaurės. Ar galėtumėte plačiau tai pakomentuoti? Tokie ryšiai labai svarbus, užtikrinant energijos tiekimo saugumą. Mes kalbame apie tai savo pasaulio dalyje, bet reikia, kad tas saugumas būtų užtikrintas ir pietinėje viduržėmio jūro dalyje, jūros dalyje. O tam yra būtina ir politinė integracija, ir socialinė integracija panaši kaip kad Europos Sąjungoje. Norėčiau, kad pakomentuotumėte šitas mano pastabas. Ir taip pat, kalbant apie Alžyrą, jūs sakote, kad santykiai su Alžyru yra suaktyvėję. Manau, kad tai netiesa, nes jeigu pažvelgsite į Alžyro, Tuniso ir Maroko santykius, jų santykiai yra dar glaudesni. Jūs teigiate, kad trūksta bendradarbiavimo tarp šitų trijų valstybių. Aš manau, kad taip nėra. Gal galėtumėte pakomentuoti truputėlį plačiau. Ir dar mano asmeniniai pastebėjimai dėl dujų. Sakėte, kad arabų pusėsalyje problema ir, ir, ir Europos viename iš pusėsalių, kur yra Ispanija ir Portugalija, didžiausia problema yra rasti vartotojų uh, E, dujoms. Bet aš manau, kad svarbiausia užtikrinti jungtis tarp Iberijos pusėsalio ir Šiaurės Afrikos. O iš Iberijos pusėsalio po to dujas būtų galima tiekti jau visai Europai. Ir e, Iberijos pusėsalis galėtų solidariau žiūrėti visą Europą. Gal galėtumėte ir apie tai pakomentuoti. Ačiū. Dėkuoju, prašyčiau prelegento atsakyti. Aš e, pasakysiu tai, ką galiu, mano kolega pakalbėjus apie dujas. E, dėl tų horizontalių ryšių ir jų silpnumo lyginant su vertikaliaisiais ryšiais. Aš manau, kad čia problemų yra nemažai. Jeigu pagalvotume apie Magrebo valstybės, tai suprastume, kad tų valstybių tarpusavio ekonominiai ryšiai yra labai silpni. E, tik tai 1,3 procentai jų e, ekonominiai mainai sudaro, e, o tuo tarpu su Europa net 15 procentų tas skaičius siekia. Ir kai kalbam apie regioninės grupės, tai e, turim suprasti, kad e, ten tarpusavio ryšiai yra silpniausi tarp e, visų mūsų stebimų regionių grupuočių. Man atrodo, kad e, jų tarpusavio ryšių sustiprėjimas leistų sukurti ir ilgalaikiškesnius, tvaresnius ryšius su ES. Aš e, manau, kad yra reikalingas to paties regiono klėstėjimas. E, Todėl e, būtina parengti reikalingas sutartis visai, visam regionui, viso regiono valstybių grupiai. Neužtenka kalbėti tik apie Alžyrą. Alžyras yra viena iš trijų stambiausių energetinių e, valstybių tame valst... regione. Būtina pagalvoti ir apie Tunisą bei kitas šalis. Todėl tas noras ar tendencija e, užmėgsti ryšius tik su Alžyru turėtų būti tiesiog šiek tiek apribotas. Turime siekti užmėgsti labai tvirtus ryšius energetinių e, požiūrių su visu regionu. Kalbame apie Magrebo energetinės rinkos e, sustiprinimą Aš turėjau garbės e, šiek tiek tam projektui vadovauti, nes Europos komisija jam e, jį finansavo. Ne visą laiką aš jam vadovau, tik tai kurį laiką. O Europos Sąjunga iki praėjusių metų birželio mėnesio teikė techninę pagalbą. E, tačiau tas progra, projektas, kurį mes pradėjome, dabar yra tęsimas pačių valstybių, pačių trijų valstybių. Tai tik rodo, kad egzistuoja politinė valia integruoti energetiškai e, šį regioną. O dėl ryšio su Ispanija ir Prancūzija, akivaizdu, kad jį reikia stiprinti, turi būti organizuojami daug didesni elektros mainai Ir dėl dujų perdodu žodį savo kolegą. Dėl dujų. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus, gal ne pats svarbiausias, bet vienas iš pačių svarbiausių. Ir dar iki visai neseniai Ispanija užėmė ypatingą vietą Europoje ta šalis 10-ame e, dešimtmetyje, 21 amžiaus pradžioje e, statė labai svarbus dujų terminalus ir per labai trumpą laiką tai buvo padaryta. Ir, bet dujos būdavo suvartojamos tik pačioje Ispanijoje, jos nebuvo perdodamos kitur, todėl reikėjo užmėgsti aiškesnius ryšius tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Tai dabar keičiasi e, dėl Europos Sąjungos ekonomikos atgaivinimo programą. Ir daugelis dešimt, dešimtys milijonų eurų yra skiriama tam, kad būtų e, kanalai, dujų kanalai tarp Ispanijos ir kitų e, valstybių būtų šties, e, užtikrinti. Ir dabar jau Ispanija eksportuoja į Prancūziją Ir Prancūzija bei kitos valstybės esančios prie jos sienos dabar gali gauti dujas ateinančias iš Alžyro per Ispaniją. Ir e, tai yra labai geras strateginis planas, palankiai vertinamas. Ir Ispanija, Prancūzija ar Portugalija dabar gali E, pasinaudoti tais galbūt kol kas tik laikinais e, e, dujų kanalais, bet tuo pat metu jos tuos, tas dujas perdoda kaimininėms šalims. Faktas yra tas, kad Ispanija ir Italija 2009-2010 metais susidūrė su rimtais ekonominiais sunkumais, nes sutartis dėl dujų naudojimo buvo sunkiai pasirašomos ir reikėjo šiek tiek pakeisti Ispanijos ekonomikos struktūrą. Dabar sugrįžtu prie jūsų pastabos. Aš kalbėjau apie tai, kad reikia greitinti infrastruktūros statymą. Turiu galvoje tarptautinį dujuotekį e, e, einantį už ES ribų. Ir stebina tai, kad dvi valstybės esančios labai arti ne tik geografiškai, bet ir energetiškai e, prie Europos, e, prie Europos Sąjungos kraštutinių sienų, tai yra Italija ir Ispanija, numato pabaigti trijų dujotekių statymą. Ir tas statymas vyksta labai greitai, baigus tų dujotekių statymą Ispanija taps viena svarbiausia dujo tiekinių valstybių. Akivaizdu, kad vienas svarbiausių faktorių leidusių pagerinti infrastruktūrą buvo ispanų suvokimas, kad reikia statyti terminalus visam regionui. Ir uh, ne tik valstybės e, vyriausybės, bet ir viso regiono administracija prieėmė reikalingus sprendimus. Italijoje, Italijos operatoriai jau 20-30 metų turi kovoti su e, vietos administracija dėl dujotekių tiekisimo. E, pasiekta tik tai tokių santykinių pergalių, saliginių pergalių ir dabar e, visi Italijoje dar yra tam tikruo pribojimu dėl e, dujotiekinės infrastruktūros tobulinimo. Jeigu Europa sukurtų sistemą, kuri e, sudarytų galimybės strateginiai infrastruktūrai e, pastatyti, jeigu ji leistų pagreitinti tokius procesus, tai e, būtų vienas iš e, svarbiausių posūmių Europos energetinėje politikoje. Dabar grįžtu prie e, šios parlamentarės e, pasisakymo. Aš galiu pritarti tam, ką sakė mano kolega Bernaras. Dėl dujų viena rimčiausių problemų yra ta, kad mes esame priklausomi uh, nuo keletos valstybių. Ir ta, priklu, tos priklausomės išvengti yra labai sunku. Turim su tuo susitaikstyti. Susitaikyti. Reikia e, nagrinėti ne tik dujų tiekimo ša, į ES šaltinius, e, nes tas tiekimas, kaip žinia, eina iš išorės. Būtina e, pagalvoti ir apie technologinę dujotiekių pusę. E, Ypač e, tai svarbu, kai kalbam apie South Stream projektą, pietinės rovės projektą. Valstybės, kurios e, eksportuoja dujas į ES, turi turėti ne tik norą, bet ir galimybę tai daryti. Mes iš savo pusės turime labai aiškiai pareikšti, kad valstybių tiekėjų energetinis tobulėjimas yra būtinas, bet jis turi būti suderintas su vietos poreikių tenkinimu. Manau, kad e, jeigu to nebus padaryta, tai po keletos metų tiesiog e, tas energijos tiekimas bus nebeįmanomas, nes jis, tie dujotiekiai bus neišlaikomi. Dėkoju už Jūsų atsakymus. Mums būtina baigti šią diskusiją, nes už durų jau e, laukia Vengrijos atstovai ir mes jau viršijome mums skirtą laiką. Dėkoju už tai, kad jūs čia šiandieną atėjote, ačiū už tai, kad pateikėte šios studijos rezultatus ir atsakėte į klausimus. Mes tęsime savo darbą, pradėdami kitą darbo atvarkės punktą. Sak, sak. bin zufrieden. Oh, Entschuldigung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ponios ir ponai, mėlyje kolegos, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti jūs vėlgi susirinkusi mūsų posėdį ir norėčiau, kad mes pratestume savo darbą, gerai pasinaudotume mums dar likusių laikų. Man yra džiugu pasveikinti du Euro, e, vyriau, e, Vengrijos vyriausybės atstovus, ministrus, jūs juos jau pažįstate, turėjote e, ne vieną progą su jais pabendrauti. Šiandieną jie vėl pas mus, nuoširdžiai sveikinu čia atvykus. Nežinau, kaip darom, ar ponė Čeval, galbūt jūs pradėsite, na, bet šitų e, vardų aš tikrai nebeišmoksiu tinkamai ištarti, atleiskite turbūt pradėkite jūs, o po to jūsų kolega. Dėkoju, aš jau pripratęs, kad niekas negali ištarti mano pavardės. Ponios ir ponai, man labai malonu būti čia su jumis ir pateikti jums ataskaitą apie tai, kokią pažangą pavyko pasiekti pirmininkaujančiai Vengrijai. Visų pirma, Noriu padėkoti visiems parlamento nariams ir šio komiteto nariams už tai, kad padėjote mums atlikti šitą sudėtingą darbą. Taigi, iš tiesų, Europa išgyvena labai sudėtingus, neramius laikus. Ir aš manau, kad aš tikrai niekada nepamiršiu šitų neramumų. Bet manau, kad pirmininkaujantį Vengriją sugebėjo pažadinti Europą daugeliu prasmių. Prieš porą mėnesių aš lankiausi čia Briuselyje ir Xavier Relė, kuris yra akcijų biržos grupė, darbo grupės vadovas, sakė, kad Europa miegojo ir dabar jinai po truputį bunda. Labai gražiai jis išsireiškė, aš pabandysiu irgi taip pat gražiai išsireikšti ir papasakoti, kokia situacija yra dabar prieš dešimt metų gauti paskolas buvo labai lengva ir apskritai viskas buvo labai lengva, todėl visi gyventojai aptingo. Ir staiga visą tai privedė mus prie tam tikrų fiskalių problemų. Ir dėl to aš manau, kad dabar atėjo laikas mums suaktyvinti savo gelbėjimo planus. Ir aš jums išdalinsiu savo pristatymą, bet norim jums pasakyti, kad dabar mums svarbu visiems suvokti, kad labai svarbu fiskalinis stabilumas, tačiau jis savaime nesukuria darbo vietų, jisai nepagerina produktivumo ir darbo našumo. Ir taip pat jis neskatina ekonominio augimo. Todėl mums yra būtina kreipti dėmesį į savo konkurencingumą patiems ir kurti palankę aplinką verslui, kad verslas skatintų ekonominį augimą ir kurtų naujas darbo vietas. Taigi klausimas yra toks, kaip galime sukurti daugiau darbo vietų ir kaip padėti darbo rinkai atsigauti. Manau, kad svarbiausia yra keletas dalykų. Pirmasis yra tai, kad verslui reikia aktyvesnės vienodesnės rinkos, mažiau susiskaldžiusios rinkos ES. Antras dalykas, ko jiems reikia, tai yra sumažinti administracinę naštą. Trečia, jiems reikia pakankamos prieigos prie finansų. Tai ne visada yra labai lengva užtikrinti, bet turime apie tai kalbėti ir spręsti tik kylančias problemas. Ketvirta, jiems reikia palankios aplinkos verslui vykdyti kad galėtų įgyvendinti savo inovacijų pajėgumus ir jų bendrovės, kad galėtų tobulėti. Pradėkime nuo pirmojo. Vienodesnės rinkos, mažiau susiskaidžiusios rinkos. Man atrodo, kad vienas iš pagrindinių pasiekimų, kurį pavyko padaryti pirmininkaujančiai Vengrijai, ir tai buvo patvirtinta ir konkurencijos taryboje, tai yra vieningos rinkos aktas, kuris buvo patvirtintas gegužės trečią dieną. tokiu būdu nusibrėžiame gairės ateinantiems pusantrų metų. Ir mes esame pasirengę spręsti visas problemas, kur, su kuriamis paprastai susiduria vieninga rinka. Viena, vienas iš tų sunkumų tai yra tai, kad yra suskaldyta ne tik tai rinka, bet ir rinkos politika. Skirtingos interesuotos pusės skirtingai ją įsivaizduoja. Ir Komisaros taip pat yra išreiškęs tokią nuomonę. Kita problema yra Deloro iššūkis, jeigu galiu tai pasakyti, nes jūs žinote jo citatą, kad negalima tiesiog įsimylėti vieningos rinkos, reikia ją ne tik mylėti, bet ir ją realiai kurti. Ir kai mes kalbame apie bendrą rinką, mes labai dažnai vartojame įvairiausias keistas frazes kad vieninga rinka yra nepilna, nepilna išplėtota. Ir eiliniam piliečiams tos visos frazės ir sakiniai yra nesuprantami. Bet aš manau, kad jeigu mes susikoncentruosime į problemas kylančias vieningoje rinkoje, mes jų visų neįspręsime. Reikia platesnės strategijos kuri apima tiek a, sėkmingas rinkos dalis, tiek problemas. Ta bandė padaryti ir pirmininkavusi Vengrija ir manom, kad čia mums pavyko pasiekti progreso. Tad bendroji rinka yra efektyvesnė, bet turime lygiai taip pat nepamiršti, kad bendroji rinka yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų ir tai yra vienas iš didžiausių aspektų garantuojančių mūsų konkurencingumą ir euro konkurencingumą, o bendroji rinka mus veda ir prie inovacijų įvairiais aspektais. Kadangi bendroji rinka yra tiesiogiai susijusi su inovacijomis. Ir kuo, daugiau inova, kuo, kuo veiksmingesnė yra vieninga rinka, tuo daugiau investicijos randa, kurias galima skirti inovacijoms. Ir po to dėl inovacijų rinka tampa dar efektyvesnė. Tad šie aspektai yra labai glaužiai tarpusavyje susiję. Inovacijų dėka didėja darbo našumas, galima gaminti daugiau ir patenkinti daugiau gyventojų poreikius. Ir jeigu bendroji rinka yra sėkminga, tai reiškia taip pat, kad ir konkurencija yra aršesnė, o tai skatina tobulėjimą. Būtent todėl bendroji rinka yra tiesiogiai susijusi su inovacijomis ir jos viena kitai padeda. Dar kalbant apie inovacijas, aš manau, kad Xaviero Rue teiginys, kad Europa buvo užmigusi ir krizė buvo vaistas, kuris ją pažadino, yra labai teisingas. Aš manau, kad inovacijos anksčiau buvo paliktos nuo šalyje. O dabar turime tokią situaciją keisti. Ir prieš tris mėnesius buvo pasakytas teiginys, kad nepakanka žinoti, kaip sukurti naujas darbo vietas, jas reikia realiai kurti, naudojant inovacijas, švietimą ir platesnius glaudesnius ryšius su likusiu pasauliu. Ir aš manau, kad mes turime savo inovacijas dėkti ne tik pas save, bet ir už ES ribų ir taip pat skleisti savo turimas žinias. Taip dabar atrodo Europos inovacijų ir mokslinių tyrimų sritis ir jos pagrindiniai tikslai. ES dažnai lyginasi su JAV ir Japonija, pavyzdžiui, investicijų aspektu. Ir skaičiai rodo, kad Japonijoje yra investuojama pusantro procento BVP dalies daugiau į mokslo, ir, tyr, mokslo tyrimus ir plėtrą, negu kad mes. Ir skiriasi ne tik tai, tai kiek mes investuojame į mokslinius tyrimus, bet ir skiriasi mūsų aspiracijos, mūsų savo sikeliami tikslai. Jeigu pažvelgsime į pas, naujausius skaičius, dėl to, kaip yra gyvenamos nacionalinės reformų programos. Pamatysime, kad vidurki, vidurkis įgyvendinimo yra 2,5-2,7 procento, tai yra tikrai labai mažai. Taip pat yra skirtumų tarp investicijų ir tyrimų pajėgumų tarp pačių ES valstybių narių. Taigi, trūksta balanso. Ir čia dar reikės nuveikti nemažai. Ir nieko naujo aš čia nepasakiau, visą tai mes žinojome ir anksčiau, kad moksliniai tyrimai ir plėtra yra vienas iš ES konkurencijos garantų, todėl jam ir turime skirti daug dėmesio. Ir vienas iš tikslų, kurį buvo išsikėlusi pirmininkaujanti valstybė, tai buvo atnaujinti ne tik tai investicijų ir inovacijų sistemą, bet ir duomenų rinkimo sistemą. Ir kovo 9 dieną buvo pasirašytas dokumentas užtikrinęs tolesnius veiksmus šioje srityje. Gruodžio 10 dieną vyko labai e, aktyvios diskusijos, buvo pasiekta kompromiso tarp 12 valstybių, kurios paskelbė, kad e, norėtų įstoti į bendrą tokią domenų bazę, stiprinti savo bendradarbiavimą toje srityje. O dabar tas valstybių skaičius jau išaugo beveik padvigubėjo, tai 25 valstybės narės, kurios jungiasi prie šio kompromiso. Spaudos konferencijoje aš pateigiau, pasakiau, kad mes pasiekėme istorinio susitarimo, pasirašydami tą kompromisą. Nes iš tiesų toli mes nuėjome iki šio susitarimo 50 metų jo siekėme, o dabar atėjo laikas jį įgyvendinti. Ir tikimės, kad Birželio 27 dieną bus surinktas neįlinis tarybos posėdis, kur mums pavyks pasiekti ir politinio susitarimo. Mūsų kompromisas apima ne tik duomenis, informaciją, bet ir patentus patentas yra, patentų sistema yra būtina siekiant pritraukti finansavimo skirto inovacijoms. Ir e, aš tikiuosi, kad mums netrukus pavyks susitarti ir dėl patentų sistemos nevienodumų pašalinimo. Dar kalbant apie inovacijas bei mokslinius tyrimus ir plėtrą, pagrindinė mūsų užduotis buvo parengti bendrąją programą, kuri yra įtraukta ir į tarpinę mūsų ataskaitą dėl septintosios pagrindų programos ir mes to tikslo po truputį siekiame. Ta programa padėtų e, veiksmingiau panaudoti turimas lėšas ir sustiprinti mūsų mokslinio tyrimų ir plėtros pajėgumus. Mes siekiame sustiprinti Europos konkurencingumą, spręsti socialinius iššūkius ir apskritai stiprinti mokslo vaidmenį, nes be mokslo sėkmingos ateities nesukursime. Žingsnis po žingsnio link to tikslo einame ir netrukus tikimės, kad pasieksime politinės strategijos, kuri buvo vienas iš mūsų tikslų. Dar keletą žodžių apie smulkų ir vidutinį verslą. Vidutinio laikotarpio ataskaita susijusi su smulkiu ir vidutiniu verslu parodė, kad kartais reikia apsibriežti konkrečiai savo poziciją ir tikslus išsikelti pakankamai ambicingus ir juos įtraukti į politinę darbė, darbo tvarkę. Mes taip pat buvome nusimatę tikslą sumažinti administracinę naštą smulkiam ir vidutiniam verslui ir mums pavyko žengti žingsnį šio tikslo link. Mūsų pasiekti rezultatai yra labai apčiuopiami ir tikrai buvo sumažinta administracinė našta, buvo sumažinti mikro įmonėms taikomi e, buhalteriniai reikalavimai. Tai yra skirta palengvinti smulkiam ir vidutiniam verslui vykdyti veiklą. Pirmą kartą istorijoje taip pat mums pavyko pasiekti kosmoso politikos tikslų, parengta buvo tokia politika. Ir tai yra tikrai vienas iš svarbiausių žingsnių tolyn. Tad aš noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams už jų labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Labai daug išmokau mūsų pirmininkavimo metu. Supratau, kad žaidime dažniausiai dalyvauja trys žaidėjai. Visada dalyvauja trys žaidėjai - taryba, komisija ir parlamentas. Ir kartais yra sakoma, kad tų žaidėjų yra dar daugiau - 27, bet svarbiausia yra suvienodinti mūsų visų pastangas, kadangi kartais vėluodavome savaitę, dviem ar mėnesiu ir kai toks vėlavimas įsibėgėja, pasidaro vis sunkiau suvienodinti pozicijas. Tad aš tikrai dar kartą dėkoju Jums už Jūsų paramą ir už skirtą laiką. Ir vienu sakiniu galiu pasakyti, kad mano nuomonė mes pasiekėme to, ko galėjome pasiekti. Žinoma, ne visko pavyko pasiekti, bet daugumos tikslų pasiekti pavyko. Ir manau, kad pirmininkaujanti Vengrija prisidėjo prie Europos gerbuvio. Ir jūs žinote, kad mes norime, kad Europa būtų stipri ir manome, kad mums pirmininkaujant Europa tapo stipresnė, nors mūsų pirmininkavimas buvo netoks jau ir ilgas. Dėkoju visiems už paramą. Bedanke mich herzlich nuoširdžiai dėkoju už jūsų pasisakymą ir už, ypač už pastaruosius žodžius. Europoje tikrai yra sudėtinga dirbti ir visi dalyviai turi dėti daug pastangų, būti labai drausmingi, kad mes visi galėtume laikytis tų darbų grafikų ir aš manau, jūsų pirmininkavimo laikotarpė mums tai visai gerai pavyko. Kitas kolega, prašau. Elnök úr, tisztelt eh, bizottság! azért. Eh, Dėkuoju. Gerbiamasis ponė pirmininkė, komiteto nariai. Aš čia atvykau norėdamas pranešti, kaip mes mums sekėsi bendradarbiauti pirmininkaujant Vengrijai, kalbant apie informacijos, e, informacinių technologijų sritį. Aš jums jau iš anksto buvau pateikęs mūsų darbo rezultatus raštu. Laikas bėga labai sparčiai, sausio pradžioje mes čia jau buvome e, atvykę į įtrę komitetą ir pranešėme, kokie yra pirmininkausinčios Vengrijos planai. Mūsų padėtis tuo metu buvo gana paprasta, kadangi Belgijos pirmininkavimo laikotarpiu buvo parengti labai geri teisėkuros projektai, kuriuos mes tiesiog galėjome perimti. E, pirmininkaudama Vengrija e, turėjo tris tikslus ir, e, arba tris e, punktus, kurie ypač svarbus buvo, tai, tai yra, e, kurie buvo susijęs su informacinėmis ir e, ryšių technologijomis. E, buvo labai svarbu ES lygmenių skaitmeninė e, darbo tvarkė parengti, kuri yra labai svarbi Europos strategijos 2020 sudėdamoji dalis. Šios darbo tvarkės įgyvendinimas yra įėjo į Europos konkurencingumo didinimo planus E, siekiant e, sukurti, kaip manoma, didesnės naudos kiekvienam ES piliečiui. Mums labai svarbu buvo apjungti atskiras nacionalinės strategijas, skaitmeninės strategijas. Ir dėl to, biržia, e, atsiprašau, gegužės 27 dieną telekomunikacijų tarybos metu. mes svarstėme šios darbo tvarkės tolesnio plėtojimo klausimus ir diskutavome e, su kitų valstybių narių ministrais, aptarėme jų šalise susidariusią padėtį, buvo apsvarstyti vairūs punktai šioje darbo atvarkėje. Pirmiausia, tikslai, e, skaitmeninės darbo atvarkės tikslai ir svarbiausi prioritetai bendrijos ir nacionalinių lygmenių. Kitas svarbus dalykas buvo E, tikslas e, užtikrinti iki 2013 metų visie, visų prieigą prie e, plačiajuošio ryšio. Šiandieną čia, Briuselyje, bus, įvyks pirmoji skaitmininiams klausimams susijusi generalinė asamblėja kurioje e, kalbėsime apie šios darbo atvarkės įgyvendinimą Europoje. Kita mums labai svarbi tema buvo spektrų politika, tai yra dažnių politika. Čia buvo iš esmės svarbiausia su, parengti bendrą europietišką dažnių strategiją kurią būtina toliau plėtoti, siekiant atverti galimybės e, tiems, kurie jų neturėjo. Ir tiek bendrijos, tiek ir nacionalinių lygmenių ši strategija e, atliktų labai svarbu vaidmenį, kadangi dažniai e, yra labai svarbus kultūrinis, ekonominis E, elementas, labai svarbi ekonominė, kultūrinė gerybė, be e, dažnių spektro būtų neįmanoma įsivaizduoti plačiai juošio ryšio, saugumo, paslaugų, užtikrinimo ir e, mobiliosios telefonijos. Radijos spektrų politikos programa taip pat labai svarbi Europos konkurencingumo skatinimui. Prieš keletą mėnesių Barackas Obama, Junktinių valstijų prezidentas, paskelbė, kad Junktinės valstijos e, plėtos bendrą e, plačiajuošio ryšio strategiją, kuri labai svarbi yra ir Europai, kadangi Todėl yra būtina, kad Europa neatsiliktų nuo jungtinių valstybių ir pas, paskelbtų, patvirtintų e, analogišką strategiją. Pirminkaujant Vengrijai, mes beveik susitarėme, kalbant apie e RSP. Atitinkame tarybos sustikime mes e, suformulavome tekstą kuris buvo grindžiamas e, bendrų konsensusu. Ir mes toliau tęsime šios darbus iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Ir norėčiau Jums pranešti, kad ir rytoj turėsime trialogą, kuriame spręsime dažnių klausimus. Europos parlamento pranešėjas, komisija ir pirmininkaujantį valstybę e, dalyvau šiame trialoge. Kalbant apie saugumą, reikia pasakyti, kad šiandieną Europoje, ES valstybėse narėse daug, labai daug piliečių turi e, mobilųjį telefoną, kompiuterį, tinklai, telekomunikacijų tinklai yra tarpusavyje susijęti. Jie vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų kasdienėme gyvenime ir dėl to e, cirkuliuoja labai dažnai yra asmeniniai duomenys ir pastarojų metu dažnai buvo e, vykdo, įvykdyti išpoliai išpolė į šios informacinius tinklus ar buvo tam tikrų duomenų perdavimo sutrikimų, kuomet e, keletas tūks, tūkstančiai asmenų prarado savo duomenis. neretai būdavo ir taip, kad dėl politinių priežasčių būdavo pribojama prieiga prie interneto. Šio požiūriu ENISA, e, tinklų ir informacijos saugumo agentūra, yra labai svarbi. Pirmininkaujanti Vengrija savo darbus šioje srityje pradėjo suvokdama, kad situacija yra tikrai labai chaotiška Ir Enisos ateitis yra visiškai neprognozuojama, kadangi neaišku, kiek laiko jinai tęs savo darbą. Ir e, tokiame klimate, tokioje atmosferoje Enisa gali sunkiai tęsti savo darbus, dėl to mes norėjome šią padėtį e, pagerinti ir mums pavyko pratesti Enisos mandatą dar 18 mėnesių. Šioje srityje dar vienas labai svarbus klausimas yra, ar Enisos darbas, pati Enisa kaip institucija ateityje bus modernizuota. Mes turime apibriežti kompetencijos rytis, jos įgaliojimus ir išsiaiškinti finansavimo klausimus. Uh, Kalbant apie e, ypač jautrę informacinę infrastruktūrą, jos apsaugą, Vengrijoje mes surengėme e, konferenciją šio klausimu, ten dalyvavo visų ES valstybių narių atstovai. Mums pavyko šioje srityje suformuluoti ir tarybos išvadas. Parengėme veiksmų planą, kuris, kurį pristatė Europos komisija. E, atsiprašau, patvirtinome veiksmų planą, kurį parengė Europos komisija. Kalbant apie elektroninį administravimą, elektroninės paslaugas, tai buvo taip pat labai svarbus e, Vengrijos darbo atvarkės punktas. Mūsų visų bendras tikslas e, visoje Europoje, kiek įmanoma, daugiau piliečių leisti sudaryti sąlygas naudotis elektroninėmis valdžios paslaugomis. Ir reikia stengtis, kiek manoma, labiau didinti elektroninių paslaugų kokybę tiek piliečiams, tiek įmonėms. Norime užtikrinti ir atitinkamą tų paslaugų teikimo skaidrumą, e, taip pat nebrangų veikimą. Ir šiuo, šiame kontekste taip pat nemažai nuveikėme. Kalbant apie Europos e, palidoninės navigacijos sistemą, mes parengėme e, laikotarpio vidurio įvertinimą, kuris buvo patvirtintas kovo mėnesį. O kalbant apie Galilėjo projektą, parengėme sprendimo projektą apie e, Galilėjo valstybinės e, paslaugas, PRS. Nežinau, ar jūs e, savo posėdėje taip pat svarstėte šią temą. Ir pabaig... birželio pabaigoje įvyks labai svarbus balsavimas čia šiame komitete. Ar norėčiau jūsų paprašyti paremti šį dokumentą? Mūsų pirmininkavimo pradžioje mes pažadėjome, kad intensyviau ir gėviau, geriau bendradarbiausime su Europos parlamentu, išsaugosime intensyvų dialogą su šia institucija ir konkrečiai su šio komiteto nariais. Tikiuosi, kad mums tai ir pavyko padaryti, tikiuosi, kad ir jūs taip manote. Ir leiskite man padėkoti kai kuriems Europos parlamento nariams, ypatingai ponui e, Royal, šio komiteto pirmininkui, kuris taip konstruktyviai dirbo, mus, e, prisidėjo prie mūsų bendradarbiavimo, taip pat Katrin Trautman, tiek Castillo, noriu padėkoti, Gunnar Hökmak, kuris RSPP srityje buvo pranešėjas ir labai gerai su mumis dirbo. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš Vengrijos šiame parlamente, kurie, su kuriais mes puikiai bendradarbiavime, Bilokovič, Taco, Ove Turk ir Mešaros. Norėčiau padėkoti už jūsų dėmesį ir jeigu dar turite kokiu nors klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Dėkui. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Labai nuoširdžiai dėkoju ir jums, sako pirmininkas, nieko nekartosiu, tik papildysiu vieną dalyką. Mes ne tik labai mielai su jumis bendradarbiavome, su jumis abiem kolegomis, bet ir su jūsų darbuotojais, taip pat ir su tais jūsų kolegomis, su kuriais teko ilgiau pasėdėti trialogo metu. Ir man tai buvo džiugus bendradarbiavimas, aš su jumis tikrai mm, labai puikiai galėjau dirbti, mačiau, kaip galima pasiekti gerų rezultatų konstruktyviai dirbant. Ir pastarojo pusmečio metu e, mes e, lankydamėsi Vengrijoje taip pat e, įgyjome tikrai labai geros patirties. Mums tas vizitas Vengrijoje buvo tikrai labai naudingas ir nuoširdžiai už jį dėkoju. Pone Del Castillo dar norėtų pasisakyti. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Vengrijai už padarytus darbus visais klausimais, kurie rūpi mūsų komitetui ir nuo pat pirmininkavimo pradžios. Kai pirmininkauti pradėjo Vengrija, mes turėjome galimybę e, susitikti su jūsų atstovais Budabešte ir aš galiu pasakyti, kad mes labai lengvai susikalbėjome, bei posėdis davė daug rezultatų. Ir kai kalbam apie pirmininkavimo keitimąsi kas šešis mėnesius, aš iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad, nes tą procesą sumašęs ne kartą anksčiau, taigi galiu pasakyti, kad egzistuojanti, kad ta vyriausybė paprastai suvokia, kad egzistuoja ir parlamentas, nes paprastai e, vyriausybė susitinka tik su komisija, o parlamento vaidmo būna labai mengas, menkas. Tačiau pasibaigus pirmininkavimui paprastai vyriausybė suvokia, kad egzistuoja ir parlamentas. Ir žinoma, parlamento vaidmuo dabar apskritai gauna vis didesnį reikšmę, jis yra labiau matomas. Ir parlamente, kas kart, kai baigėsi tarybos pirmininkavimo laikotarpis, atsiranda naujas draugas nes mes su viena ar kita valstybė e, suge, pirmininkaujančia sugebame puikiai draugauti. Taigi jūs dabar esate mūsų sąjungininkai ir draugai taryboje, baigiantis pirmininkavimui. Ir aš galiu tik tai pasakyti, kad e, dėl radio spektro politikos ir kitų politikos rūšių, kurias jūs dar turite nagrinėti, e, darbai dar nesibaigia. Turėsime tą veiklą tęsti artimiausiais metais Dabar jau suvokiame, kad jūs e, pirmininkaudami e, tarybai pritarėte parlamento siekiams. Prieš baigdama dar porą dalykų norėčiau išskirti. Visų pirma, aš skatinu jūsų kolegas taryboje, kitas valstybės narės, labiau pasistengti, nes biudžeto eilutės skiriamos stambiesiems mokslinio tyrimų projektams, tokiems kaip ITER ir Galileo, e, turi būti atskiros. Negalima e, tam tikslui pagrindinius programos projektams e, imti lėšų iš kitų biudžeto eilučių. Kitaip mes savo tikslų nepasieksime. Antras dalykas, jei galima, turėtumėt leisti e, gana ženkliai padidinti finansavimą, pavyzdžiui, gal 3 procentais nuo BVP. E, Žinome, kokie skaičiai buvo susitarti per Barcelonos vadovų susitikimą 2002 metais. Galiu tik priminti, kad Junktinėse Amerikos valstijose net per didžiojo nuosmukio metus biudžetas moksliniams tyrimams buvo padvigubintas. Tai labai daug prisidėjo prie Junktinių Amerikos valstijų galimybės kuo greičiau išbristi iš to nuosmukio laikotarpio ir pasiekti gerų rezultatų. Nes uh, finansavimas moksliniams tyrimams padidėjo ir Junktinės Amerikos valstijos tapo galingiausia pasaulio valstybė. Sėkmės, kad ir jūs tą padarysite. Ačiū. Madurel. Dėkoju, Madurel. Gracias, presidente. Bueno, yo también quiero dar las gracias. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pas mus atvykusiems dviems ministrams už tai, kad atvyko ir už tai, ką pavyko joms nutirpti. Aš noriu dar pasisakyti dėl mokslinių tyrimų. Jūs sakėte, kad tai yra labai svarbi tema ir tikrai daug dėmesio jį skiriate per paskutinius mėnesius. Taip pat girdėjome pagrindų programos vertinimą, daug ir aktyviai apie ją diskutavome savo komitete. Ir kaip jūs žinote, mes taip pat rengėme nemažai įvairių pranešimų ir mes norime, kad mūsų daromos išvados ir rekomendacijos būtų gyvendintos. Tad aš norėčiau paklausti, ką nuveikė jūsų šalis, kaip pirmininkaujanti, tam, kad įgyvendintų Europos komisijos ir parlamento parengtas rekomendacijas per paskutinius pusę metų. Ir taip pat dar dėl tų 3 procentų mes sutinkame, kad jeigu norime, kad ekonomika atsigautų ir mūsų konkurencingumas išauktų ir mes sukurtume daugiau darbo vietų, turime investuoti. 3 procentai buvo numatyti 2010 metais. Ar tas pats tikslas bus numatytas ir 2020 metų Europos strategijoje? Nes toje strategijoje ir taip yra numatyta labai daug įvairiausių priemonių. Ir kokios priemonės jūsų nuomonė dabar, nedelsant, turėtų būti gyventintos per kitą pirmininkavimo laikotarpį? Taip pat kalbėjote apie smulkų ir vidutinį verslą peržiūrėjome smulkio verslo aktą. Ir peržiūrėjome, kaip atstovaujami smulkio verslo interesai ir kaip jiems padėti, kad jie taptų konkurencingesni. Manau, kad čia yra svarbu išlaikyti politikos įgyvendinimo testinumą ir tvarumą. Kokių žingsnių jūs manote, kad reikėtų šioje srityje? Ir galiausiai klausimas antrajam ministriui. Aš labai atidžiai kalbėjau, klausiausi e, to, ką jūs sakėte. Jūs taip pat kalbėjote apie smulkų ir vidutinį verslą. Ir e, turiu visą sąrašą, kas buvo padaryta smulkaus ir vidutinio verslo labui, pavyzdžiui, kad ir skaitmeninė darbo atvarkė. Ar galėtumėte dar daugiau mums papasakoti apie smulkų ir vidutinį verslą? kas buvo padaryta ir kas turėtų būti padaryta jų labui. Ačiū, pirmininkė. Pone Kavalijo. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti abiems mūsų posėdėje dalyvaujantiems ministrams ir bendrai Vengrijai už puikų darbą pirmininkaujant. Norėčiau išskirti vieną momentą. Aš rengiau pranešimą apie mokslinio tyrimų ir inovacijų programos supaprastinimą. E, Pirmininkaujantį Vengriją šią problemą nuolat e, e, kuravo ir žiūrėjo, kaip tas dokumentas yra įgyventinamas pačiu aukščiausiu lygiu. Buvo įgyvendinta neformali ministrų, buvo įkurta neformali ministrų grupuotė, kuriai pirmininkaujantį šalis vadovavo. Ši grupė palaikė labai artimą ryšį su mumis, aš pati esu dalyvavusi posėdžiuose su juose. Ir suprantame, kad tas klausimas yra labai svarbus, pavyzdžiui, kai kalbame apie finansinį reguliavimą, reguliavimą temą, kurią dabar būtent svarstome. Mes tikimės, kad pavyks į finansų reglamentą įtraukti visus reikalingus pakeitimus, kad finansų kad mokslinio tyrimų ir inovacijų e, programų finansavimo taisyklių supaprastinimas taptų realybę jau labai greitai. Pirmininkaujančioji Vengrija to taip pat labai uoliai siekia. Aš norėčiau pabrėžti savo kolegės e, Kastil norą, kad mes iš tiesų norime e, paprastų, lankščių, e, ir deramai finansuojamų e, pagrindų programos nuostatų. Ačiū Jums labai už darbą ir glaudų bendradarbiavimą. E, Kolega Gyurek. Kolega Gyurek. Köszönöm a szót, e, elnök úr, és köszönöm. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponams ministrams už jų pasisakymus šiandieninėme posėdėje. Sutinku su savo kolegomis, kurie sako, kad e, pirmininkaujant e, Vengrijai ši šalis e, palaikė glaudžius ryšius su Europos parlamentu. Ji aiškiai suvokė, kad ne tik turi pristatyti savo programą, bet ir pabaigoje, pirmininkavimo pabaigoje turi turėti drąsos pas mus vėl sugrįžti ir atsiskaityti. Tai yra tikrai sveikintina. Kita vertus, pirmininkaudama Vengrija e, po savo darbo laikotarpio e, tikrai neturi, nėr, neturi nieko bijoti. Ministras buvo teisus, sakydamas, kad buvo tikrai neramus laikai, tačiau Vengrija pirmininkaudama tikrai puikiai laikėsi pirmininkavimo darbų programa yra sudaroma ne vyriausybių, o paties gyvenimo. Ir didžiausi įvykiai įvyko pastarosius apie šešerius mėnesius tikrai netikėtai, pavyzdžiui, krizė. E, šiandieną mums turėtų rūpėti klausimai, kurie, nepaisant didelių iššūkių ir krizių valdymo būtinybės, kurią būtina apsvar, buvo apsvarstyti, darbo, traukiant šios klausimus į darbo atvarkę, nebuvo užmirštas darbo ir vietų kūrimas, e, konkurencingumo didinimo klausimai. Ir e, visos priemonės, kuriamis būtų galima kovoti su krize. Aš manau, kad inovacijos ir e, ryšių technologijos, moksliniai tyrimai, technologijų plėtra, e, tai buvo sritis, kuriuose pirmininkaujanti Vengrija tikrai daug nuveikė ir nubrėžė gairias ateičiai. Mano klausimai yra susiję su šiomis sritimis ir apskritai ateitimi, kadangi mes juk mastome ir apie ateitį. Juk gyvenimas ne, nesibaigia šią dieną. Vienas, viena šalis nu, baigia pirmininkauti, ją pakeičia kita. Ir mano klausimas yra susijęs su e, radio dažnių spektru politika. Kaip ateityje būtų galima derinti, harmonizuoti spektrų naudojimo politiką, atsižvelgiant į faktą, kad daugelis valstybių narių turi savo pasienyje trečiasias valstybės nepriklausančias Europos Sąjungai. Vengrija pateikė savo pasiūlymų ir be abejo ją pakeisinti valstybė taip pat turės ką veikti. Tačiau įdomu būtų sužinoti Vengrijos poziciją. Ir taip pat kitas klausimas yra susijęs su moksliniais tyrimais e, septintosios pagrindų programos vidurio mm, laikotarpio poveikio vertinimas dabar yra kaip tik atliekamas ir ne visose valstybėse narėse šios E, program, veiksmų pagal šią programą finansavimas nevyko pakankamai sklandžiai. E, jau vien dėl to, kad ten trūko tinkamos infrastruktūros, kaip jūs manote, ar čia būtų galima kažką dar pakeisti, pagerinti? Ir kadangi Tai yra klausimas susijęs su finansais. Aš turėčiau papildomą klausimą. Kaipgi būtų galima užtikrinti, kad moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra e, būtų tos, tas rytis, kuri būtų pakankamai finansuojama, užtikrinant. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti e, pirmininkaujančiai Vengrijai, kaip ir kiti mano kolegos. Mano klausimas gal ne pats įdomiausias, tai yra labiau institucinio pobūdžio klausimas. Pirmininkaudama Vengrija e, baigė pirmąją trojką - Ispanija, Belgija, Vengrija pagal Lisabono sutartį. Ar e, galėtumėt trumpai pasakyti, Ar jums ta trojka buvo įdomus darinys, ar jūs pasinaudojote tą sistemą, galvodami apie vidutinės trukmės laikotarpius, kurie neapsiriboja tik šešių mėnesių pirmininkavimu, kuriems reikia daugiau laiko, ar Višegrado grupė galėjo turėti įtakos e, šiai trojkai per jūsų pirmininkavimą? Dėkoju. Dabar norėčiau abiem kolegoms suteikti galimybę atsakyti šios visus klausimus, prašau. Thank you very much. I have a lot of questions and I... Ačiū labai, tikrai daug klausimų buvo užduota. Ir tikiuosi, kad mes buvome parlamentui palanki pirmininkaujantį valstybę. Jūs jautėte, kad mes bendradarbiavome su jumis ir dėl to dėkoju už klausimus ir pasitengsiu juos atsakyti. Pirmą pakalbėsiu dėl 3 procentų mokslinių tyrimų ir plėtros investicijų, nes čia buvo bent keli klausimai. Tikslas buvo pakankamai ambicingas ir mums reikia labai aišku, ko reikia investicijų atsidavimo ir aktyvumo. Reikia investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Klausimas tik tai yra, kas turėtų investuoti. Taip pat reikia pramonės dalyvavimo. Inovacijos dažnai kyla iš pramonės poreikių, dėl to pramonė turi dalyvauti. Visi žinome silikono slėnio istoriją. Mes tą puikią idėją pasigavome ir ją plėtojome. Matėme, kaip ten, de, kuriant šį slėnį, prisidėjo riskos kapitalo savininkai ir po to pelno iš to gavo visi. Tai iš tikrųjų yra puikiai sėkmės istorija bet inovacijos ir moksliniai tyrimai bei plėtra vyksta ir dirbant eiliniams mokslininkams. Todėl mums reikia dalyvavimo iš pramonės ryties, kad paskatintume inovacijas. Pramonė nebūtinai turi būti vienintelė, kuri investuos į mokslinius tyrimus, inovacijas ir plėtrą, bet pramonė turi prisidėti prie palankios aplinkos kūrimo inovacijams ir moksliniams tyrimams. Kai kurios valstybės narės yra sukūrusios fondus skirtus mokslinių tyrimų finansavimui. Ne, nesakome, kad tai yra geriausias būdas, bet pramonė vienai par kitaip turi būtinai dalyvauti mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Ir jeigu dėl to visi susitarsime, tada pramonę galėsime pradėti raginti tai daryti. Trečias dalykas - kuo daugiau suinteresuotų šalių dalyvavimas. Mano nuomonė, tai reiškia kad kiekviena suinteresuota šalis, institucija iš kiekvienos valstybės narės turi aktyviai dalyvauti, sujungti ir suvienyti savo pastangas ir tada pamatysime realius apčiuopiamus rezultatus. Nes kai kuriuose valstybėse narėse tas dalyvavimas ir suinteresuotumas dar yra nepakankamo lygio. Tai mes aptarėme ir konkurencijos taryboje, praėjusiame posėdėje taip pat buvome surengę neformalius pietus, kurie buvo skirti šiam klausimui aptarti. Mes pakvietėme tris komisarus į tos pietus - komisarą Haną, Kosą ir trečiąjį komisarą, kur, su kuriais kartu aptarėme, kaip galima būtų mūsų visų pastangas sujungti. Ir ypač daug dėmesio skiriame toms valstybėms, kur tas suinteresuotumas yra nepakankamo lygio. Ir prieėmė prie išvados, kad būtent tose valstybėse trūksta pagrindinės, pamatinės infrastruktūros. Ten reikia būtent infrastruktūrą pagerinti. Ir komisarai mums pažadėjo šitos klausimus išsameu panagrinėti ir prie jų grįžti rudenį. Tad 3 procentai mano galva yra puikus tikslas. Mums tik reikia investicijų iš viešo sektoriaus taip pat, taip pat pramonės dalyvavimo. Per pramonės dalyvavimą turėtume sukurti palankę aplinką, moksliams tyrimams ir plėtrai inovacijoms ir reikia suinteresuotumo iš visų suinteresuotų pusių visose ES šalyse ir regionuose. Smulkus ir vidutinis verslas. Čia labai svarbu atsižvelgti į smulkus ir vidutinio verslo interesus. Bet mes niekada nekitėme savo nuomonės apie šią verslo dalį. Nemačiau nei vienos vyriausybės, kuri nemėgtų smulkaus verslo. Visos vyriausybės teigia, kad jį labai mėgsla, mėgsta. Ir Britanijos ekonomistai netgi vartoja frazę, kad kuo mažesnis, tuo gražesnis. Taigi tos smulkus verslas, smulkos įmonės visiems atrodo labai patrauklios. Ir todėl mes manome, kad reikia taikyti strategijas, kurios padėtų smulkiam verslui būti konkurencingesniam. Kartais susidaro vaizdas, kad mes tiesiog deklaruojame savo meilę smulkiam, smulkiam ir vidutiniam verslui, bet tos meilės ir gražių žodžių nepakanka reikia darbų. Reikia padėti realiai smulkiam ir vidutiniam verslui aukti. Ir e, dėl to tokios idėjos, kaip pavyzdžiui, smulkus ir vidutinio verslo atstovas yra labai sveikintinos. Nes problema smulkiam ir vidutiniam verslui yra ne tai, kad tos įmonės yra mažos, bet tai, kad jos yra vienišos. Jos nesulaukia pagalbos didelėms kompanijoms. Viskas yra daug paprasčiau. Ir mes stengiamės dėl to kreipti dėmesį, pirmininkaujant Vengrijai, į smulkų ir vidutinį verslą ir spręsti šitas jų problemas. Paprastinimas apskritai yra labai sudėtingas darbas, bet kokioje srityje, dėl to labai dėkoju Jums už bendradarbiavimą. Paprasnimas iš vienos pusės yra administracinė užduotis, bet kita vertus tai yra ir politinė užduotis. Ji yra labai glaužiai susijusi su tarpusavio pasitikėjimu. Todėl mes džiaugiamės, kad tuose klausimuose aktyviai dalyvauja ir politinis ligmuo. Ir kitas klausimas buvo apie bendradarbiavimą tarp trejato tarp trojkos. Ir paprastinimo klausimais tikrai mes bendradarbiavome labai glaudžiai ir produktyviai. Taip pat buvo sukurti pilotiniai projektai, jie pradėti. Tų projektų mes dirbame visi kartu, tebe dirbame ir dabar. Ir tuo labai džiaugiamės. Bet reikia nepamiršti, kad pirmininkavimas tai yra mokymosi procesas. Tad mes labai daug išmokome pirmininkaudami. Ir tai mums labai padės. Ir dar vienas dalykas, mano asmeninis pastebėjimas. Kadangi mes dirbame kartu, tai reiškia, kad Ispanijos ir Belgijos ministrai, jeigu bet kuris iš jų turėdavo kokio nors klausimo, galėdavo laisvai kreiptis vieni į kitus. Ir praeitą savaitę Debrecene mes parengėme Debreceno deklaraciją, kurioje yra kalbama apie tai, kaip reikėtų pasinaudoti mūsų trijų regionų e, ištekliais inovacijoms skatinti. Ten dalyvavo atstovai ir iš Ispanijos, ir iš Belgijos, ir tai buvo aiškus ženklas visuomeniai, kad mes dirbame visi kartu. Dirbame kartu gyvendinami ir konkrečius projektus, ir taip pat nuolatos mokydamėsi vieni iš kitų. Aš labai džiaugiuosi, kad tas trejetas yra ir tikiuosi, kad pirmininkausianti Lenkija taip pat laikysis to paties principo. Gerai, dėkui. E, Dėkoju už Jūsų klausimus, gerbėmieji parlamento nariai. Pradėsiu nuo mažų ir vidutinių įmonių ir kaip sprendžiami jų buvimo internete, jų paslaugų internete e, klausimai. įmoniai labai svarbu turėti galimybę teikti savo paslaugas e, e, skaitmeniniu keliu. Nesvarbu, ar jie turėtų savo interneto svetainę ar ne. E, tokios galimybės jos suteikia tokiom įmonėm didesnių privalumų kitų įmonių atžvilgių. Ir dėl to būtina toliau Mm, vykdyti skaitmeninę darbo tvarkę, laikytis nustatytų terminų, kadangi šioje srityje tikrai galime pasiekti daug pažangos. Mm, reikia priimti nacionalinės strategijas, tai yra labai svarbus elementas šios darbo tvarkės. Vengrijos pavyzdys yra e, e, vertas dėmesio pastaruoju metu. mes sumažinome naujų interneto domenų e, registravimo sąnaudas ir tai padėjome sumažinti e, mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkančią biurokratinę naštą, finansinę naštą ir taip pat palengvinome jų kelią į e, skaitmeninę erdvę kalbant apie politinę programą susijusią su radio dažnių spektru taip pat faktu, kad e, yra valstybių narių, kurio, kurių sien, kurios turi bendrą sieną su trečiosiomis šalimis. Reikia pasakyti, kad tai tikrai aktuolus klausimas, turintis e, daug įvairių praktinių aspektų. E, jie buvo pastaraisiais šešetą mėnesių išryškyti. Europos radio dažnių spektro strategija turi būti patvirtinta artimiausių metų, ji jau yra svarstoma. Ir taip mes išspręsime šį klausimą, kadangi šiame dokumente yra pasiūly, pateikiami pragmatiniai įvairių e, dažnių spektro problemų e, aspektai. Ir ES taip pat turėtų atitinkamai e, gerai pasirenkti e, netrukus įvyksiančiai šiam klausimui skirtai konferencijai. Pirmininkaujančių šalių trejetuko e, geras bendradarbiavimas, taip iš tiesų jis buvo geras pasirinkimo laikotarpiu mes labai intensyviai bendradarbiavome su Belgijos atstovais, perėmėme iš jų įvairius e, e teisės aktų projektus ir to darbas baigėsi, tačiau, kuomet prasidės Lenkijos pirmininkavimas, e, ES mes su Lenkija taip pat tęsime tą bendradarbiavimą. Mes iki Birželio 30-osios dar veiksime labai aktyviai. Pavyzdžiui, rytoj įvyks trialogas skirtas radio spektro politikai. Ir į šį trialogą buvo pakviesti ir pirmingausiančios Lenkijos atstovai. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Pirmininkas, dar kartą norėčiau nuoširdžiai Jums padėkoti, nieko nebekartosiu, tik tai trumpai paprašysiu E, perduoti mūsų padėką ir jūsų darbuotojams, kurie jums padėjo ir aš tikiuosi daugeliu, e, turėsime daug progų dar susitikti ir tikiuosi, kad iš tiesų taryboje turėsime vienų draugų daugiau, nes e, kiekvienas, kas mums nors kiek padės spręsti vieną ar kitą problemą, yra tikrai sveikintinas. Ir aš manau, kad e, mums reikėtų pamastyti apie tai, kaip e, toliau uh, skatinti ekonomikos vystimasi Europoje ir tik tai po to galvoti apie kažkokias baises problemas. Dėkoju.